Okay, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, dann fangen wir. Mėly kolegos, ponios ir ponai, pradėkime dabar antrąją mūsų posėdžio, komiteto posėdžio dalį. Noriu pasisveikinti su visais, taip pat ir stebinčiais mūsų transliaciją internetu. kadangi posėdis yra transliuojamas internetu, pirmasis darbo tvarkės klausimas yra 13 tai yra procedūros susijusios su Europos Sąjungos atominės energetikos bendrijos ir Kosovo asociacijos sutartis. Ponas Šeinfeldas yra mūsų pranešėjas, jam ir suteiksiu žodį. Ačiū, pana pirmininkė. Noriu <clears throat> su visais šiltai pasisveikinti. Kaip žinote, Europos parlamento ir e, tarybos reglamentas dėl ES <clears throat> Europos e, atominės e, energijos bendrijos ir Kosovo yra rengiamas, procedūra jums žinoma, šis e, reglamentas e, taip pat e, yra susijęs ir su tam tikrai žemės ūkio, žuvininkystės produktais kilusiais iš Kosovo, kurie kuri gali būti tiekiami į ES eksportuojami uh, taikant mažesnį muito mokestį, labai e, svarbios yra nuostatos e, būtent susijusios su muitų tarifais, su jų e, tiksliu nustatymu. Visa, visa, tai, visa ši informacija įtraukta į reglamentą. Jokių ginčių dėl jo nekyla, jokių pastabų aš negavau Aš tik tai pasiūliau vieną nedidelį pakeitimą, e, kuris įtrauktas į trečiąjį punktą. Jame siekiu pabrėžti Europos parlamento vaidmenį, e, patvirtinant įgyvendinamusius teisės aktus. <clears throat> Tam pakeitimui mm, pritarė taip pat ir taryba. Todėl man atrodo, kad problemų tikrai jokių nekyla tam, kad mes patvirtintume savo teigiamą požiūrį ir poziciją. Šį dokumentą ačiū, ponė pirmininkiu. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Pirmasis kalbės panas Dantį. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui už visą jo darbą Kaip jis ir sakė, sausio mėnesį parlamentas per pirmąjį svarstymo etapą patvirtino išvadas dėl stabilizacijos ir asociacijos sutarties tarp ES ir Kosovo, siekiant sustiprinti ir išplėtoti santykius e, ir paisant E, valstybių narių pozicijų dėl šios šalies statuso. O kalbant apie nuostatą, susitarime taryba ir parlamentas turi patvirtinti komisijos pasiūlytą reglamentą ir būtent tai šiandien ir svarstome. Tai techninio pobūdžio dokumentas. E, norime dirbti sparčiai, kad kvotos siūlomos susitarime galėtų įsigalioti sausio mėnesį ir kad jos būtų visapusiškai gyvendintos. Šis asociacijos stabilizacijos sustarimas yra pirmasis sudarytas tarp ES ir Kosovo. Ten yra svarbių priemonių ir nuostatų platesnėme kontekste dėl tolesnės Kosovo ir ES integracijos. Taip pat koreguojamos mūsų taisyklės dėl konkurencijos viešųjų pirkimų, e, vartotojų teisų apsaugos, tai yra svarbus mūsų vidaus rinkos aspektai. Tikiuosi, kad bendradarbiavimo politika ir jos planavimas e, paskatins ir palengvins socialinį ir ekonominį regionų bendradarbiavimą ir užtikrins uh, E, ekonominį stabilumą regione. Noriu padėkoti pranešėjui ir tikiuosi, kad didelė dauguma balsuojant balsuos už šį pranešimą komitete. Labai ačiū. Kitų šešėlinių pranešėjų salėje nėra. Ar kiti kolegos norėtų pakomentuoti šį klausimą? Tokių taip pat nematau, taigi suteiksiu žodį dabar komisijai ir generalinio direktorato atstovas ponas David Nulin. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti už sutiktą galimybę kreiptis į komitetą. Mes tikrai džiaugiamės e, parama, kurią išsakė parlamento nariai posėdėje ir dėkoju pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už komentarus. Stabilizacijos ir asociacijos sutarimas tarp, su Kosovu galioja nuo 2016 balandžio pirmosios dienos be, be šio reglamento ir detalaus įgyvendinimo reglamento, ypač dėl žvejybinių kvotų, e, dėl kurių susitarta, jis negali būti įgyvendintas. Ir būtent todėl bendradarbiavimo ir e, asociacijos susitarimas e, bus tinkamai praktiškai gyvendintas. Mes džiaugiamės tuo, kokia sparta taryba ir parlamentas nagrinėjo, išnagrinėjo šį E, dokumentą, tai e, svarstome šį dokumentą likus dienai iki e, komisaro Han apsilankimo Prištinoje ir iki priemonių dėl plėtros paskelbimo. Ačiū ir dabar žodis pranešėjai. Atsužtinkai. Na tai ką labai ačiū už jūsų mintis, kurios tik dar kartą patvirtina, kad mums labai Svarbu, kuo greičiau šį dokumentą patvirtinti ir priimti. Noriu formalumo dėliai dar jūs painformuoti apie tai, kad pakeitimų teikimo terminas e, baigėsi lapkričio 11 dieną, 12 valandą. Ir kai jis pasibaigs, tai baigsis būtent tas pirmasis darbų etapas. Labai ačiū. Tikrai taip, ačiū pranešėjui, iš tiesų pakeitimo ir teikimo terminas baigėsi lapkričio 11 dieną, 12 valandą, o lapkričio 28-29 dienomis balsuosime dėl šio <clears throat> pranešimo. Dabar 14 darbo atvarkės klausimas, tai yra naujas E, prekybos susitarimas, e, sistema tarp ES ir Turkijos, e, siekiant sustiprinti ir modernizuoti Muitų sąjungą. Jau dažnai kalbėjome apie būtinybę modernizuoti Muitų sąjungą su Turkija. Taip pat ir komisija ėmėsi atitinkamų žygių renkti pasiūlymus dėl Muitų sąjungos modernizavimo. Taip pat e, visi žinome, kad e, šiuo metu santykiuose su Turkija patirime tam tikrų politinių iššūkių, todėl ypač e, prekybos tarpusavio santykiuose reikia iš naujo apmastyti Turkijos e, elgesį ir mūsų bendradarbiavimą su, su šia šalimi. Todėl pranešėjas e, ponas Borelį parengė labai aukštos kokybės pranešimą ir tą progą suteiksiu jam žodį, prašau. E, io ritengo che il mio compito è presentarvi. Ačiū pirmininkė. Noriu pristatyti darbinio dokumento tikslus, struktūrą ir logiką, kuriais pagristas mes e, teikiame neteisėkuros rezoliucijos pasiūlymą dėl dvišalių prekybos santykių stiprinimo ir muitų sąjungos modernizavimo tarp ES ir Turkijos. Atsižvelgiant į šio klausimo temą ir tai, kad jis ypač svarbus pastarųjų įvykių kontekste, uh, ypač dėl mūsų bandymo užtikrinti pusiausvyrą ir sustiprinti demokratinės laisvės Turkijoje. Negalime ignoruoti šio klausimo. Ir tai vienas iš žingsnių link e, stipresnės pozicijos. Kritika yra svarbi, kad pasiektume pagidavimo rezultato, tačiau čia kalbame apie priekybos aspektus. E, dokumente apžvelgiama e, pasiekta pažanga, taip akcentuojami demokratiniai principai, kurių laikosi ES santykiuose su visomis pasaulio šalimis. Ir e, laukiame jūsų pasiūlymų, ypač šešėlinių pranešėjų. Dabar perinu prie paties darbinio dokumento. Jį sudaro penkios dalis. Įžanga. Iš E, dėstymas, e, dabartinės situacijos apžvalga, gali, galimos tolesnės alternatyvos ir išvados. Įžangoje bandėme apibriežti mūsų veiksmų e, aprepti ir sutelkti dėmesį į tikslus, kad mūsų dėmesio neblaškytų tos situacijos, kurioms kurių diskutuoti neturime įgaliojimų. Manau, kad mūsų darbas turi būti ir, ir organizuojamas remiantis dviem dalykais. Visų pirma, manda, e, galiojimais suteiktais tarptautinės prekybos komitetui, tai yra tarp prekybiniai santykiai su Turkija. Antra, mūsų veiksmai e, yra vykdomi tam tikrame kontekste, todėl turime patvirtinti bendrą požiūrį į Turkiją ir likusi pasaulį. Ir, ir tai mums suteikia papildomos manevrų laisvės. Uh, Mūsų tikslas užtikrinti pažangą prekybos komiteto kompetencijų ribose ir nepamiršti ir bendrų ES veiksmų. Todėl mes akcentuojame prioritetus. Visų pirma, tai, kad e, Muitų sąjunga egzistuoja jau 20 metų ir Taip pat reikia nepamiršti, kad Turkija geografiškai yra arti mūsų ir priekybiniai santykiai yra svarbus šiais um, stiprėjančios globalizacijos laikais ir mūsų sprendimai mm, turės poveikio ir ateityje, tai bus aktualu ir mūsų partneriams. Norėčiau pakomentuoti bendrą kontekstą. E, gerai žinome, kad ši tema susijusi su įvairiausiais aspektais. Viena vertus, šiuo metu Muitų sąjunga yra vienintelė struktūra, apibriešta struktūra, kurios pagrindų vyksta dialogas su Turkija ir, ir apimant ir pilietinę visuomenę. Ir kurdų e, HDP partijos vadovas yra lankęsis parlamente ir yra uh, išsakęs savo paramą ES ir Turkijos priekybinių santykių stiprinimui. Tai vienintelis būdas užtikrinti, kad Turkija nenusigraštų vien į save. Taip pat pasiekti, kad e, būtų pradėtas taikyti e, Ankaros susitarimas su Kipru. Tai svarbiausia aspektai, kurių turime nepamiršti, svarsydami rezoliuciją. Toliau mūtų sąjunga. Reikia svarsyti teisinius jos aspektus. E, ir Europoje, ir Turkijoje yra svarbių veikėjų šioje srityje. Ir mes parengiamosios stebėsenos grupės susitikimuose klausėmės jų nuomonių. Turkijos vyriausybė nusprendė priimti dekret, dekretus ir padidinti muitus, tai pažeidžia muitų sąjungos nuostatas. Antra, e, prekybos sutarčių asimetrinis pobūdis, kur, kurios sudarė ES su, su trečiosiomis šalimis, taip pat atsiliepia E, šiai sąjungai. Taip pat čia norėčiau paminėti kai kurios sprendimų prieimimo procesus Europos Sąjungoje. Dabar perinu prie ateities gairių ir ateities e, dėrybų. Visų pirma, yra keli variantai. E, išlaikome status quo, tai yra nekeičiame muitų sąjungos, kuri galioja nuo 25 metų. Antras variantas - modernizuoti muitų sąjungą ir užtikrinti geresnį jos mm, praktinių nuostatų parengimą. E, arba pakeisti muitų sąjungą gilę ir visapusišką prekybos sutartimi, e, to tokio modelio sutartimi, kurias ES sudarinėja pastaraisiais metais. Tai e, jeigu tai darytume, tai mūsų laukia sudėtingas darbas, tai apimtų žemės ūkį, viešosios pirkimus ir energetiką. Tai yra sektoriai, kurie, kuriems šiuo metu ši sąjunga negalioja. Taigi, kalbant šią prasme, mes E, žinome, kad, e, kad komisija laukia ir socialinių ir ekonominių reikalų komiteto nuomonės šiuo klausimu. Išvados. Siūlau apsiriboti e, prekybos komiteto kompetencijomis ir mm, laikytis mūsų kompetencijų ribų, tačiau šį klausimą nagrinėti bendrų platesnių AS veiksmų kontekste mums reikia užtikrinti didesnę naudą e, šio susitarimo ir taip pasieksime dvigubo tikslo. Visų pirma, suformuluosime konkrečius tikslus ir įgyvendinamus pasiūlymus e, Muitų sąjungai. Antra. Užtikrinsime, užtikrinsime paramą socialinės socialinių profsąjungos ir kitų teisų srityse, e, pasitelkę tarp disciplininius instrumentus. Tai rimtas mums e, kilantis iššūkis istorinės svarbos momentu, bet manau, kad jeigu tai e, to pasieksime, tikrai pasieksime naudos ir tai ta nauda bus siuntama ir ES ir Turkijoje. Labai ačiū, jeigu pageidauju, suteiksiu žodį dabar šešėlės pranešėjams. Pirmasis mums pabriks. Europos liaudės partijos atstovas. Ačiū, Bertai. Didžiąją dalimi galiu pritarti pono Barelį išsakytams pastaboms, nes kalbant apie dabartinę mm, Europos Sąjungos ir Turkijos santykių sistemą. E, ji yra jau 22 metų senumo ir atsižvelgianti tai, kaip sparčiai viskas keičiasi, tai yra tikrai ilgas laikotarpis. Daug kas keičiasi, mes norime, kad mūsų ekonominiai ryšiai būtų aktyvesni, todėl reikia judėti į priekį, nesustoti vietoje. Be abejo, reikia laikytis ir savo įgaliojimų, nes kalbant apie atnaujintą muitų sąjungą, ta naujoji sistema tikrai neišspręs visų problemų, kurios egzistuoja ES ir Turkijos santykiuose. Na, žvelgiant į perspektyvą, man atrodo, kad tas kelias, kuriuo žengėme, yra teisingai pasirinktas. Nes kalbant apie mūsų verslininkus, gamintojus, eksportuotojus, taip pat šioje srityje dirbančius darbuotojus, manau, kad tai yra naudinga jiems, tačiau reikia ir tolesnės pažangos, reikia ieškoti e, tam tikrų problemų sprendimo būdų, reikia taip pat užtikrinti, kad būtų modernizuota mūtų, mūtų sąjunga, tačiau tuo pat metu reikia nepamiršti, kad tai tikrai neišspręs visų mūsų problemų. Na, o kalbant apie ES ir Turkijos ekonominius santykius, manau, kad jų pagerinimas, suintensyvinimas tikrai padėtų e, sustiprinti ES įtaką Turkijos e, ekonominėje ir, ir politinėje erdvėje. Ačiū labai. Dabar Socialdemokratų frakcijos vardu ponas Dantė, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Borelį, mūsų pranešėjui. Ačiū už parengtą dokumentą. Man atrodo, kad tai yra puikus pagrindas mūsų diskusijams. Jo lab, kad tikrai kyla nemažai sunkumų ir problemų, kurias tenka spręsti įgyvendinant e, muitų politiką. Todėl svarbu atnaujinti prekybos e, santykius ir taip pat muitų sąjungą modernizuoti. Ir man atrodo, kad labai svarbi ta sistema susijusi su prekybiniais tikslais. Būtina jai skirti daugiau dėmesio ir pastarojo meto įvykiai Turkijoje sukūrė įtin e, didelę įtampą. E, tai privertė sunerimti ir Europos Sąjungą. Juk Turkija iš ties yra įtin arti Europos Sąjungos, todėl negalime užsimerkti ir ignoruoti to, kas ten vyksta. Juk kalbame apie šalį, kuri jau kurį laiką mm, išsako savo pageidavimą tapti ES valstybę nare. Ir po įvykusio perversmo, mano nuomonė, buvo imtasi neproporcingų priemonių, buvo mm, su, suimta įtin daug politikų, visuomenės veikėjų. Ir situacija, kuri klostosi Turkijoje, tikrai netitinka teisės viršinybės principo. Todėl man atrodo, kad dabar Turkijai galvoti apie stojimą į ES e, nėra įtin realu. Mūsų prekybos politika taip pat turi būti nuosekli, ji turi atitikti mūsų vertybių sistemą. Ir aš esu įsitikinęs, jog šiandieną reikėtų pasinaudoti mūsų turimomis priemonėmis, pradėti be abejo nuo prekybinių instrumentų ir pabandyti e, sugražinti šią partnerystę į teisingas vėžės. Nepaisant pastarojo meto įvykių, e, prekybiniai ryšiai tarp ES ir Turkijos e, vis viena turės vykti, jie, jie yra tesiami. Tad kalbant apie prekybos politiką, jie yra gana pasenusi ir mums reikėtų pažiūrėti, kaip būtų galima įgyven... E, atsiprašau, įveikti tas kliūtis, kurias pristatė pranešėjas, kaip būtų galima pilnai išnaudoti Muitų sąjungos modernizavimo elementus. Taip pat reikėtų kalbėti ir apie ginčių sprendimo mechanizmą, aiškesnės nuostatas tuo pat metu reikėtų e, užtikrinti, kad mūsų prekybos ryšiai su Turkija plėstusi, apimtų paslaugas, viešuosius pirkimus, e, kad viskas atitiktų tvarios plėtros tikslus. Todėl šiuo atveju būtų labai svarbu pabrėžti abipusiškumo principą e, tokiu, tokiuose srityse kaip darbo standartai, aplinkosaugos standartai. Manau, kad dokumente būtų naudinga tai paminėti. Tikrai strategiškai svarbu kalbėti apie tokias vertybės, apie tokius standartus. Taip pat norėčiau sužinoti, apie kokius galimus scenarius galvoja komisija. Na, o dabar dėkoju pranešėjui, tikiuosi, kad galėsime sėkmingai bendradarbiauti. EKR frakcijos vadu ponas Tabatį kalbės. Trys pastebėjimai. Mes pritarėme pranešimo nuostatoms ir kitų šešėlių pranešėjų mintims. Tikrai puiku, kad visi galime e, remtis e, į šį gerą pagrindą. Pranešėjas taip pat minėjo, kaip ateitie galėtume elgtis, vadovaudomis e, dabartiniu status quo. Tačiau aš manau, kad mes turėtumėte to status quo atsisakyti, nes mm, Abi šalis e, dėl daug ko reiškia nepasitenkinimą, dabar į smulkmenas nesigilinsiu. Visi žinote, apie ką čia mes kalbame. E, taigi, čia yra galimybė rinktis iš dabartinio sustarimo modernizavimo, atnaujinimo arba iš e, naujos prekybos sutarties. Matyt, kad viskas išaiškės dėrybų eigoje. koks, kokia kryptis bus pasirinkta. Dar vienas pastebėjimas. Visi žinome, kokie procesai šiuo metu vyksta Turkijoje. Mes esame nelabai patenkinti, švelniai tariant. Tačiau turėtume vis tik tai neišleisti Turkijos iš savo įtakos orbitos, todėl Manau, kad nepaisant to, jog narystės ES perspektyvos Turkijai vis mažėja, vis tik tai prekybinis bendradarbiavimas turėtų išlikti pakankamai glaudus. Todėl pritariu kitiems pranešėjams. Marykė liberalų frakcijos vardu dabar kalbės. Uh, Ačiū labai, tikrai nemažai jau buvo pasakyta ir e, tikrai aktualūs klausimai susiję su e, Turkija. Aš pati dirbu žmogaus teisų pakomitetėje ir e, šiandien galbūt daugiau dėmesio skirsiu prekybinėms aspektams, tačiau nereikia turbūt net minėti, kad kalbant apie Europos ir Sąjungos ir Turkijos ryšius, tikrai yra daug, daug ir kitų problemų. Bet kuriuo atveju dėkoju pranešėjui už jo atliktą darbą. Man atrodo, kad mūsų nuomonės yra gana panašios. Džiaugiuosi, kad Europos komisija suorganizavo specialų informacinį posėdį, kuriame buvo kalbama apie ES ir Turkijos ryšius. Taip, prieš 20 metų Muitų sąjunga buvo sukurta ir tada ji buvo vertinama kaip e, tam tikras žingsnis narystės link, tačiau tame ta narystė atrodė daug arčiau Ir žvelgiant į tą jų pasenusią sistemą, man atrodo, kad jos atnaujinimas tikrai yra savalaikis, tačiau reikia nepamiršti ir to platesnio konteksto, susidariusios situacijos, todėl pranešėjui būtų naudinga tai paminėti pranešime. Taip pat reikia aiškiai pasakyti, kad mūsų e, e, ryšiuose su Turkija e, mes laikomės ne vien tik kažkokiais interesais pagristos politikos. E, Manau, kad taip pat reikėtų pasvarstyti, kaip būtų galima toliau judėti į priekį, kalbant apie Mūtų sąjungos modernizavimą. Turkijos problemos daro įtaką ir priekybai, taip pat reikia žiūrėti, kaip būtų galima sustiprinti šią sistemą, kaip būtų galima užtikrinti, kad priekyba ir vertybės neprasilenktų. Uh, Dabar dėl valstybės kišimosi į šalies ekonomiką yra nemažai sričių, kurios kelia nerima. Visų pirma, skaidrumas, taip pat kova su korupcija. Arba, pavyzdžiui, kalbant apie skaitmeninę prekybą, turiu pasakyti, kad ji tampa vis svarbesnė, ji teikia vis daugiau galimybių ir žmonės gali pasinaudoti įvairiausiamis naujomis paslaugomis. Tačiau itin didelė stebėsena, blokavimas vykdomas, e, cenzūra Ir man atrodo, kad tiesiog neįmanoma pilnai išnaudoti elektroninės priekybos teikiamų galimybių, todėl nebejotinai pažanga šioje srityje striks. Man atrodo, kad būtų labai gerai, jeigu pažiūrėtume į tuos standartus ir vertybės, e, kurios tarsi žengia koja kojon ir pažiūrėti, kaip būtų galima užtikrinti, kad mūsų taikomi aukšti standartai taptų taisyklėmis, tai visada turi išlikti mūsų prioritetas. Dar vienas dalykas. Kalbant apie šį modernizavimą, reikia e, būti tiksliems, kalbant apie suteikiamus įgaliojimus. Neretai tie įgaliojimai yra politizuojami ir manau, kad mums reikėtų aiškiai pasakyti, kad taip norime užmėgsti ryšius su suinteresuotomis šalimis, prisimti e, savo atsakomybės dalį. Uh, ir užtikrinti, kad Muitų sąjunga būtų tinkamai modernizuojama, ne e, užmerkiant akių prieš tos iššūkius, kurie kyla. Dėkoju. Helmutai, ar jūs norėtumėte tarti žodį? Pone Keller, prašau. Ačiū labai. Situacija Turkijoje E, tikrai blogėja su kiekviena diena, e, nėra užtikrinama spaudos laisvė. Žinau, kad išduodami ir nauji arešto orderiai. O ir tai, mano nuomonė, turėtų atsispindėti mūsų veiksmuose, tai turi turėti kažkokių pasiekmių. Be abejo, nereikia e, vienu mostu nukirsti visų ryšių, kurie buvo sukurti, reikia užtikrinti, kad dialogas būtų vykdomas, tačiau jeigu dabar modernizuotume Muitų sąjungą, tai tikrai nebūtų tinkamo signalo pasiuntimas. Kita savaitė e, vyks diskusijos dėl padėties Turkijoje ir man atrodo, kad e, reikia pasiūsti itin aišku signalą Turkijai apie tai, kokia yra mūsų nuomonė apie jų veiksmus. Ir Nežinau, ar dabar rinta komitetų reikėtų kalbėti apie prekybos santykių stiprinimą ir mūtų sąjungos modernizavimą, tai, kaip jau minėjau, nebūtų tinkamas signalas. Ir aš pasisakyčiau už tai, kad nebūtų tęsiamas darbas šioje srityje, taip pat, kad nebūtų e, skatinama komisija um, pateikti pasiūlymą dėl įgaliojimų. Ir man atrodo, kad mums tai yra puikia galimybė uh, pasiūsti uh, aiškiai žinę. Uh, Be abejo, nereikia išaldyti visų vykstančių dėrybų, diskusijų, tačiau kalbant apie muitų sąjungą, tai yra daug didesnis dalykas negu eilinis prekybos sustarimas ir jeigu dabar kalbėsime apie jos plėtimą ir modernizavimą, tikrai pasiūsime netinkamą žinę. Ačiū labai. Dabar ponui Maurydį suteiksiu žodį. Ačiū. Pirmininkė, kalbėsiu savo gimtai kalbą. Pirmiausiai noriu <clears throat> padėkoti už pristatymą kuriame buvo pasakyta, kad mūsų santykiai su Turkija apreipia Turkijos europinius įsipareigojimus, kitaip tariant, įsipareigojimus ES atžvilgių, e, o jie savo ruoštų apreipia taip pat ir Kiprą, ES valstybė narė. Tuo tarpu Turkija e, akivaizdžiai atsisako piktybiškai šios įsipareigojimus vykdyti, nepaisant to, kad Kipras yra maža valstybė narė, būtina ją gerbti nepriklausomai nuo šalies dydžio. Taigi keli specifinio pobūdžio pastebėjimus turėčiau. Buvo minėta, kad e, Muitų sąjunga pradėjo veikti su Turkija 94 metais, tačiau manau, kad e, neprieštarausite man, jeigu aš e, atkreipsiu dėmesį ne vien tik į chronologiją būtina pareikalauti, kad Turkija laikytųsi prisimtų įsipareigojimų. Taipgi nėra, kad mes galime iš kitų valstybių reikalauti, kad jos laikytųsi teisės viršinybės principų, o tuo tarpu patys nekreipti dėmesio į savo elgesį atitinkamoje srityje. Taip pat turime nepamiršti, aš kaip pažinėjau, žmogaus teisų Turkijoje. Ir tikrai džiaugiuosi, kad pasipiktinimas didėja. Vakar užsienio reikalų komitete buvo paraginta išaldyti Turkijos sustojimo procesą. Kodėl? Todėl, kad Turkija nesilaiko esminių svarbiausių teisės viršinybės principo nuostatų, neužtikrina teismų nepriklausomumo, masiškai pažeidinėja didžiausių mastų žmogaus teisės. Europos tarybos žmogaus teisų įgaliotinės neseniai labai niūriai nupiešė tą vaizdą ir situaciją susijusios su žmogaus teisėmis Turkija. Praktiškai Turkija yra patekusi į Erdogano diktatūrą ir Turkijoje yra tikrai daug žmonių, kurie laukia mūsų pagalbos, e, siekdami, kad būtų apgintos jų žmogaus teisės ir jie yra paliekami likimo valiai. Taigi baigdamas e, siūlau atsiriboti šiek tiek nuo politinių diskusijų dėl e, būtinybės atnaujinti savo prekybinius santykius su Turkija. Taip, reik, jų reikia, tačiau mes negalime užmerkti akių ties e, teisinių įsipareigojimų nevykdymų. <clears throat> Teisinius įsipareigojimus, te, teisiškai sąstamus įsipareigojimus yra prisėmusios abi šalis. Ir e, mes siūlome nekreipti į tai dėmesio ir toliau tęsti prekybinį bendradarbiavimą. Aš e, pritariu ponui Dantį, mes turime pasinaudoti prekybinėmis e, bendrabiavimo priemonėmis tam, kad Turkija už savo įsipareigomą nesilaikymą sumokėtų atitinkamą kainą. Baigdamas noriu pasakyti, kad visi esame arba turime būti lygus ir mūsų horizonte šiuo metu kyla <clears throat> besiformuojanti Hitlerio saulė, taigi negalime to į tai nekreipti dėmesio. Ačiū. Pirmininkė, aš pavaduoju ponę Le Pen, kuri negalėjo ateiti į posėdį. Ponios ir ponai, jūs varstote, ar reikia dėrtis dėl laisvos prekybos sutarties su Turkija. Aš manau, kad ne dėl dviejų pamatinių priežasčių. Visų pirma, žinome, kad Turkija nėra Europos civilizacijos sudėtinė dalis ir vis labiau ir labiau keičiasi. E, autoritarinė Erdogano valdžia at E, atleido daugybė mokytojų, teisėjų e, ir tie žmonės neturi teisės išvykti šalies. Suiminėjami kurdai, e, kurdų mažumos teisės yra nuolatos trypiamos. Turkija vaidina dvigubą, žaidžia dvigubą žaidimą pilietinėme Sirijos kare, ji e, neteisėtai e, naudoja, tiekia E, išteklius Daesh e, veikiančiai Surijoje. Taip pat e, esant tokioms sąlygoms, bandant sudaryti priekybinę sudartį su šia šalimi, mes visiškai paneiksime kai kuriuos principus. Mes ekonomiškai visiškai nesuinteresuoti, e, kad atvertume savo rinkas e, eksportui iš Turkijos. E, ir kaip žinome, žinome kaip elgėsi Turkija gyvendindama muitų sąjungą. Taip pat reikia pažymėti, kad minimalus atlyginimas Turkijoje yra 350 eurų. Tai reiškia, kad e, teks konkuruoti su e, Turkijos e, gamintojais, Turkijos e, vartotojais, kurių pajamos yra šiek tiek mažesnės. Taip pat norėčiau kai ką pacituoti. E, Turkija pagamina beveik 2 milijonus automobilių eks, skirtų eksportui ir 2015-aisiais eksportas buvo didžiulis. Ar nemanote, kad automobilių sektoriaus darbuotojai Europoje jau pakankamai nukentėjo e, dėl konkurencijos su šalimis, kuriuose gamybos kaštai yra daug žemesni? Taip pat vertinant tai, kad dabar Turkijoje yra autoritarnis režimas, siūlau e, vienašališkai nutraukti Turkijos stojimo Europos Sąjungą procesą. Šolts. Mansoltis. Ačiū pirmininkė. Šešėlinio pranešėjo mūsų frakcijos nėra, tačiau nepasint to norėčiau tarti keletą žodžių šioje diskusijoje, ypač po to, kai išklausiau kolegos Mavrydės minčių. Manau, kad vertinant tą dramatišką padėtį Turkijoje mes daugiau ir mažiau sutarėme, nepriimtina tai, kas vyksta toje šalyje šiuo metu, tačiau kartu turime uh, pagalvoti ir apie savo tarpusavio santykių, tiksliau, prekybos politikos perspektyvas ir manau, kad reikėtų tos prekybinius santykius sustiprinti, tačiau galbūt e, šiuo metu nėra pasitinkamiausias laikas priimti atitinkamus sprendimus, todėl aš pasisakau už tai, kad mūsų komiteto delegacija šiais metais dar nuvyktų į Turkiją, susitiktų su už ekonomikos, socialinę ir visuomenę politiką atsakingais asmenimis ir pareigūnais ir aiškiai pasakyti jiems, kokios pozicijos ir nuomonės šiais klausimais laikosi Europos parlamentas, padarytų tą viešai, aiškiai pareikšdami, kad mums neprimtina tai, kas vyksta Turkijoje, taip pat ir e, ekonominio ir prekybinio bedarbiavimo kontekste turime labai aiškiai tą padaryti, kad tiek Turkijos, tiek mūsų piliečiai tai išgirstų ir pamatytų, tokiu būdu pareikšdami paramą Turkijos su demokratinėms jėgoms, kurios nenori, kad šalis nugrimstų į diktatūrą. Tačiau mūsų komitetui tuo pat metu yra svarbu aiškiai pareikšti kad e, negalime laikytis vienu metu prieštaringų pozicijų. Viena vertus, ES taiko sankcijas Rusijos federacijai, atsižvelgdama į labai konkrečią politinį situaciją, tuo tarpu Turkijos atžvilgių sankcijos nėra taikomas, taigi mes turime elgtis nuosekliai ir pasakydami A turime mokėti pasakyti ir B ir todėl šiame komitete mes turime aiškiai diskutuoti apie ateities perspektyvas. Jeigu taikysime tam tikras ekonominio bendrabiavimo sankcijas, tai turime aiškiai žinoti, kaip tų sankcijų ir galime atsisakyti, nes priešingų atveju. E, tos priemonės turės tik simbolinę prasme, jokios naudos žmonėms net nešančia. Dabar ponas Buchner, ponas Pabriks, prašau kalbėti trumpai, nes laiko jau pradeda pritrūkti. Prieš dvi savaitės lankiausi Turkijos rytinė dalyje, kurdų gyvenamuose teritorijose. Žmogaus teisų pažeidinimo mastai ten yra tiesiog neįsivaizduojami. Keli pavyzdžiai. Daugelis tų miesto kvartalų, kur gyvena kurdai, yra bombarduojami ir buvo bombarduojami ir visiškai sugriauti. Taip pat žinau e, apie keturis nužudimus e, be teismo sprendimo. Tokių dalykų tikrai e, mes negalime toleruoti. Puikiai žinau, kad didžioji dalis Erdogano šalininkų palaiko jį tik tai dėl šalies e, ekonomikos augimo. Ir jeigu mes dabar norime labiau, dar labiau sustiprinti Turkijos ekonomiką e, šio prekybinio bendarbiavimo, tik tai tai reiškia, kad dar labiau sustiprinsime jo šalininkų paramą. Ponas Pabriks. Noriu pridurti dar vieną pastebėjimą. jei kalbame apie muitų sąjungos ir prekybos santykių perkelimą į naują lygmenį, negalime e, tai daryti atsis, atsietai nuo bendro konteksto, tačiau turime vengti užlipti ant kito grėblio, pavyzdžiui, pradėti Turkiją lyginti su Rusija dėl sankcijų nes skirtumai vis dėlto yra didžiuliai. Mums gali nepatikti tai, kas vyksta Turkijos viduje. Tačiau turime nepamiršti, kad Turkijai taikome tarptautinės ekonominės sankcijas ne dėl to, kad ji e, įkalinėja e, politinius oponentus ar juos šaudo, kaip nutiko su Borisu Nemcovu, bet dėl to, kad jį vykdė agresiją Ukrainoje ir aneksavo Krymą. Tai yra kitas dalykas. Turkija nevykdo karo kaiminėse šalise bent jau kol kas nevykdo. Ir manau, kad šis palyginimas kol kas nėra tinkamas. Manau, kad turime toliau dirbti Muitų sąjungos tobulinimo srityje, bet žinoma, nepamiršant dabartinio konteksto. O dabar žodis uh, ponui Pietras Sumalės iš priekybos direktorato atsakingas už santykius su Turkija. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai už jo uh, darbinio dokumento pristatymą, mes, mums jis tikrai priimtinas. Stebėsienos grupėje vyks išsamesnės diskusijos šią temą su jumis ir kitais nariais. Daugelis pasisakysių narių šiandien akcentavo, kad priekybos santykiai su Turkija, e, kurie egzistuoja jau 20 metų, yra pasenę. Ir todėl diskusija sukasi apie tai, kad reikia juos modernizuoti ir peržiūrėti. Ir kaip nekartą esame sakę, tai konstatuojama ir pažangos ataskaitoje apie Turkiją, kurią patvirtino komisija vakar. Komisija atlieka parengiamą į darbą rengdama e, dėrybinių direktyvų projektus, kuriuos pristatys tarybai iki metų pabaigos. Kaip žinote, pažangos ataskaita vakar jau buvo pristatyta AFET komitete ir bus svarstoma užsienio reikalų ministrų taryboje kitą pirmadienį. buvo komentuoti dabartiniai priekybiniai su Turkija ir ko juose stinga. Bet kokių busimų dėrybų su Turkija tikslas turėtų būti visų pirma modernizuoti dabartinę e, galiojančią mūtų sąjungą ir kita vertus išplėtoti priekybinių santykių aprepti ir traukti naujas rytis kalbant apie ap, m, mm, didesnį apriepti, mes svarstame galimybę e, toliau skatinti, plėtoti priekybą, skatinti priekybą paslaugomis, taip pat apimti ir viešųjų pirkimų sektorių, tuo tarpu e, Mūtų sąjunga jo neapima ir ambicingiau imtis žemės ūkio sektoriaus. Bet kai kalbame apie išplėtimą, turime omeny ir prekybos santykių su Turkija taisyklių išplėtimą, naujų taisyklių parengimą, kurių šiandien nėra dar. Ir tai, taip. taip apriepti ir Europos vertybės, kurios buvo šiandien daug kartų minėtos. Turiu omeny nuostatas dėl tvaraus e, e, vystimosi, nuostatų šią temą nėra. Taip pat nuostatas dėl mažų ir vidutinių įmonių, dėl didesnio skaidrumo. Visos šios taisyklės būtų naudingas priedas mūsų santykiuose su Turkija. Žinome, kad šiandien iškyla tam tikrų sunkumų. Ir daugeliu atveju e, mūsų netenkina tai, kaip Turkija gyvendina įsipareigojimas pagal muitų sąjungą. E, pranešėjas minėjo keletą pavyzdžių, bet reiktų pastebėti, kad yra ir daugiau atvejų, bet tų, kuriuos minėjo pranešimas, pranešėjas. ir būtų naudinga pranešime paminėti ir kitus atvejus, kad nesusidarytų vaizdas, jog tai yra vieninteliai atvejai. Žinoma, derantis dėl naujų prekybinių santykių, reikia stengtis, bandyti išspręsti ir, dab, ir, gal, ir jau iškilusias problemas šiuose santykiuose. Tuo baigsiu pirmininkė ir noriu paminėti, kad komisija tęsia parengiamą į darbą ir tikisi iki metų pabaigos parengti reikalingas rekomendacijas. Ačiū. Ačiū labai dabar žodis pranešėjai. Ačiū labai, dėkoju visiems kolegoms už jų išsakytas pastabas. Ir dar kartą pakartosiu, jog mano nuomonė labai svarbu yra m, mm, diskutuoti apie rengiamą dokumentą. Reikia užtikrinti, kad jis susilauktų padaugiau paramos, jau kitin svarbus šis klausimas. Nenorime tiesiog m, mm, apsimesti, kad situacija nesikeičia ir toliau palaikyti tokius pat ryšius su Turkija. Man atrodo, kad e, tai tikrai įmanoma. Na, o kitas posėdis suplanuotas E, lapkričio 28-29 dienomis, tada daugiau dėmesio bus skiriama keitimuisi nuomonėmis su suinteresuotomis šalimis, tiek iš ES, tiek iš Turkijos. Bet to reikia nepamiršti ir to vizito į Turkiją, kuris yra planuojamas. Tad dabar tiesiog nekantrauju susitikti lapkričio 28 ir 29. Labai ačiū, baigiam svarstyti 14 darbo tvarkės klausimą ir dabar pradėsime balsuoti, tačiau dauguma kolegos e, tikisi, kad balsavimas prasidės 10 val. taigi dabar skelbiame pertrauką iki 10 val. tačiau ne vėliau.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

Wir haben gestern ja die. Vakar nusprendėme pakeisti darbo tvarkę. Tokiu būdu 15 klausimas bus svarstamas po 21. Tai yra dėl jo balsuosime vėliausiai, dabar balsuosime dėl 16 klausimo. Tai yra ES ir Uzbekistano bendarbiavimo ir partnerystės susitarimas priekybos tekstilės gaminiais srityje. Prieš pradėdami rimtai balsuoti atliksime bandomąjį balsavimą tam, kad įsitikintume, ar visi turite balsavimo korteles ir ar balsavimo įranga veikia tinkamai, taigi pradedame bandomąjį balsavimą. Also äh, es scheinen noch zwei Kollegen nicht abgestimmt zu haben. Jetzt und dann schließe ich die ab. Atrodo, kad dar du kolegos nebalsavo, dabar jau lyg ir balsavo, taigi baigėme bandomai balsavimą, ar viskas tvarkoje, gerai. Taigi pradėkime dabar balsuodami dėl prekybos teksės gaminiais tarp es ir Uzbekistano. Pirmasis kompromisinis ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Penktas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Šeštasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta pritarta. Septintasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 26 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 27 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko mano manimo pritarta, tačiau pastikrinkime elektroniniu būdu dėl 27 pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestam. Aštuntasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 32 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 33 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Devintasis kompromisinis pakeitimas, už prieš susilaiko pritarta. 37 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 38 pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta. 10 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Tryliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Penkioliktas pakeitimas. Bet prieš tai pasitikrinkime dėl 13, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 15 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Atmesta 16 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime taip pat ir dėl pirmojo pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Dabar užsienio reikalų komiteto nuomonės pakeitimai pirmoji pastraipa, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Penktoji pastraipa, kas už, prieš susilaiko pritarta. Septintoji pastraipa, kas už prieš susilaiko. Pritarta. Devintoji pastraipa, kas už prieš susilaiko. Pritarta. Vienuoliktoji pastraipa, kas už prieš susilaiko. Pritarta. 12 pastraipą, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 14 pastraipą, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 15 pastraipą, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Ir dar turime dėl 13 pasraipos balsuoti, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. Dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pirmininkas dar grįžta prie 15 pastraipos, dėl kurios nebuvo balsuojama kas už, prieš susilaiko pritarta. Dabar galtinis balsavimas elektroniniu būdu, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta didelė balsų daugumą, sveikiname pranešėją. 17 klausimas. Tai praktiškai yra balsavimas e, po rezoliucijos patvirtimo dėl sustarimo tarp ES ir Uzbekistano. Elektroninis balsavimas, pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Taip pat pritarta didelė balsų persvara. Sveikiname. Dabar 18 klausimas. Pritarimas laikinam ekonominės partnerystės susitarimui su Gana. Taip pat elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta didelio balsų persvarą, sveikiname pranešėją. Devynioliktasis klausimas ES konkurencingumo politikos metinis pranešimas. Pirmas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Antrasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. Devintasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. Dešimtasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 14 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 16 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 15 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta taip pat didelė balsų persvara. Sveikiname. Dvidešimtasis klausimas. Pranešimas apie Europos investicijų banko finansinės veiklos e, metinę ataskaitą. Pradėme nuo pirmą kompromisinio pakeitimo, kas už, prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Dvyliktasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Šešioliktas pakeitimas, kas už, Dėl 13 dar reikia balsuoti, gerai. 13 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 13 pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Paritarta. Šešioliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Taip pat pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 16 pakeitimo, pradėma balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 17 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta. 18 pagėdimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 21 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 22 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 23 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko. Pritarta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta. 27 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta. 29, kas už, prieš susilaiko. Pritarta. 30 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko. Pritarta penktasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta. 33 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta. 34 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta. 35 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta ir galtinis balsavimas elektroniniu būdu pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Taip pat pritarta didelė balsų persvara. Asmeniškai pranešėjo pasveikinti negalime, jis kažkur keliauja Prancūzijoje, man atrodo. Dabar 21 klausimas prieš pradėdami balsuoti. Turime apsispręsti dėl pasiūlymo užduoti klausimą komisijai, kurie atsakoma žodžiu vakar koordinatorių posėdėje buvo priimtas atitinkamas sprendimas, taigi dabar balsuosime, kas už pasiūlymą užduoti klausimą komisijai, kuri atsakoma žodžiu, prašau kelti rankas kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Taigi dabar balsuosime dėl pranešimo. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dvyliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, reikia pasitikrinti. Dėl dvyliktojo pakeitimo balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritartam. Trečiasis kompromisis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pritartam. Ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko. Pritartam. 24 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko. Europos liaudės partijos, kokia pozicija dėl 24 pakeitimo prieš. Gerai, dar kartą balsuokime. 24. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 25 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pasitikrinkime, manau, kad atmesta 25 pakeitimas. Pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 27 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko pritarta. Penktasis kompromisinis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 33 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 34 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Gautinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Taip pat pritarta didelio balsų. Dauguma labai jau vieningi šiandien esame. Dabar penkioliktasis klausimas. Makrofinansinė parama Jordanijai. Kaip žinote, vyko intensyvios trilogo dėrybos ir sugebėjome šių klausimų susitarti su taryba. Rezult... Dėl rezultatų dabar reikės balsuoti ir pradedame balsavimą. Balsuoti baigiame. Didelė balsų dauguma pritarta. Taigi galime pradėti teikti makrofinansinę pagalbą Jordanijai. Labai ačiū. 22 klausimas. Stebėsinos grupių veikla. Pirmiausiai spalio 12 dieną stebėsinos grupė dėl TTIP dėrybų posėdžiavo, buvo susitikusi 15 dėrybinių susitikimų, buvo įvertinta pažanga. Garsija Besėra mums papasakojo apie visus problemas ir sutingus klausimus, ypač atsižvelgiant į tai, kad JAV dabar keičiasi vyriausybė. Šis stebėsimas grupė spalio 13 dieną posėdžiavo tam, kad aptartų 20 darybų raundą. Tysa stebėsimas grupė ypač, kad galėtų įvertinti antrai pakeistą pasiūlymą ES pranešė nėra, taip pat kita stebėsienos grupė dėl e, Rytų Afrikos bendrijos, ji buvo sustikusi spalio 17 dieną. Ponas Šolc yra salė, galbūt jis norėtų, ką nors papasakoti e, Hel Helmutai Šolcai. Rytų Afrikos bendrijos stebėsnos grupė, ar yra ką nors įdomaus papasakoti? buvo keičiamasi nuomonėmis dėl tolesnių procesų su Rytų Afrikos bendrijos ambasadoriais. Tanzanijos ambasadoris mums pranešė apie tai, kad iki kito numatyto pirmininkų susitikimo kol kas penkių šalių pozicijos nėra aiškios dėl procedūrinių dalykų, taigi turėsime palaukti to susitikimo, kuris vyks gruodžio mėnesį ir po to sausio mėnesį žinosime daugiau, nes kol kas neturime jokios informacijos apie tai, kokia bus galutinė tų penkių šalių pozicija dėl tolesnės darybų eigos. Spalio 17 dieną dėl Ukrainos vyko stebėsinos grupės posėdis. Pans Valensa yra nuolatinis pranešėjas, prašau jam žodis. Uh, Deputy uh, um, Prime Minister, obviously the, uh, the Ukrainians... Taip, ukrainiečiai tikrai nori tęsti darbus. Ir be abejo, E, žiūrime, kaip yra įgyvendinama DCFTA sutartis. Be abejo, jau analizuojamas poveikis ir bet kuriuo atveju dar reikia laiko išanalizuoti situacijai. Ir galbūt šiuo atveju reikėtų per daug neskubėti, užtikrinti kad išanalizuosime visą galimą naudą ar trūkumus susijusius su tuo pasiūlymu. Ačiū. Gal Merkosūro dar vyko stebėsnos grupės posėdis. Pono Salbos salėje nėra. Keitėmis nuomonėmis dėl busimų dėrybų Po ilgos pertraukos vėl pradėjome šiek tiek greičiau dėrėti su Merkosūro šalimis. Dėrybų raundas vyko spalio mėnesį. Tikrai ženklai nuteikia optimistiškai. Spalio 19 dieną stebėsinos grupė dėl Centrinės Vidurio Azijos Daugiausiai dėmesio buvo skiriama Uzbekistanui. Jau anksčiau patvirtinome rezoliuciją šio klausimu, taigi parlamento pozicija yra aiški. Dėl Uzbekistano spalio 20 vyko stebėsinos grupės posėdis dėl Japonijos. Žinote, kad e, po aukštesniųjų parlamento rūmų rinkimų Japonijoje darybos įgavo naują pagreitį. ir galimybės susitarti su Japonija tikrai yra neblogos. Todėl buvo konstatuota teigiama darybų kryptis ir nuotaikos, ypač atsižvelgiant į tai, kad nepasiekdama pažangos darybos su Ramio vandenio šalimis Japonija yra labiau suinteresuota pasistumėti į priekį darybose su ES, sėkmingai jas užbaigti, dar vyko stebėsimas grupės dėl Meksikos posėdis ir pranešėjai ponui Moisui suteiksiu žodį. Ačiū pirmininkė. Taip, prieš dvi dienas vyko stebėsimas grupės susitikimas Ir pirmasis darybų raundas vyko birželio mėnesį, o kitas raundas numatytas lapkričio mėnesį Meksikoje. Ir pirmasis darybinis raundas buvo toks gana formalus. Tiesiog buvo bandama įvertinti tą tokią bendrąją situaciją, suprasti bendrą kontekstą. O kalbant apie pasirengimą antrajam darybų raundui, komisija jau parengė mm, e, teksto pasiūlymus ir konsultuojasi su valstybinėmis narėmis dėl devinių sričių, tokių kaip viešieji pirkimai, kilmės taisyklės, konkurencija, energetika, e, žaliavos. Tai tikrai naujasis darybų raundas bus e, toks išsamesnis. Meksikiečiai taip pat įsipareigoja atsiųsti savo tekstų pasiūlymus. Ir naujas darybinis raundas numatytas nuo 25 iki 26 dienos, lapkričio mėnesį. Tad tikrai bus paliesta nemažai svarbių darybinių klausimų. Na, o jeigu prezidentas, nuėjusis jav prezidentas Donaldas Trumpas nuspręs panaikinti naftą Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimą, tada situacija tikrai pasikeis ir mes taip pat turėsime iš naujo pervertinti savo ambicijas ir prioritetus naujajame pasaulyje. Na ir kol kas dėrybų pagreitis nėra itin intensyvus, vyksta daug tarp sesijinio darbo. E, be abejo, daug kas priklausys nuo to, kas nutiks per antrąjį dėrybų raundą. Tada bus galima pažiūrėti, ar būtų galima kažkaip paspartinti procesą. Reikia žiūrėti, kokios bus abiejų pusių ambicijos. Nebejoju, kad mūsų kolegos iš Meksikos taip pat analizuos rinkimų Amerikoje rezultatus ir žiūrės, kaip su tuo toliau reikėtų dirbti. Labai ačiū. Taigi, baigiame svarstyti daugumą ar išklausyti daugumą stebėsinos grupių ataskaitų. Mėly kolegos, reikia pažymėti, kad daugelį sričių savo veiklos mes keičiame svarbę informaciją, todėl turime labai rimtai vertinti savo darbą ir nu, reaguoti į <clears throat> pateikiamas išvadas ir įvertinimus. Dabar 23 darbo tvarkės klausimas. E, turbūt daug jam šiandien dėmesio skirsime, tai yra diskusija dėl prekybos sustarimo sudarimo, pasirašymo su Kanada, CETA susitarimo. Bandėme arba planavome šiandien surenkti tokią labiau uh, vidinė diskusija tarp narių komisijos ir tarybos. Dėl tarybos kyla šiokių tokių problemų. Panašu, kad, tiksliau, dėl komisijos kyla problemų. Atrodo, kad pastatas komisijos yra uždarytas ir todėl komisijos atstovai bent šiuo metu negali atvykti Panašu, kad metalurgijos darbuotojai supo pastatą taip smarkiai, kad ten iš jo niekas negalėjo išeiti. Ir <clears throat> tarybai nebus atstovaujama, nes tarybos atstovas um, turėjo išvykti pasirengdamas užsienio reikalų ministrų tarybai. Tiksliau, tarybą pavaduoja dabar kitas pareigūnas. Aš tikiuosi, kad Mauro Pedičionį dar pas mus atvyks komisijos atstovas. Žinote, kad susitarimas buvo pasirašytas spalio 30 dieną po to, kai įvyko tam tikri pasikeitimai susijęs su ankstesniu tvarkaraščiu, bet spalio 30 dieną tas susitarimas buvo pasirašytas ir dabar turime priemonę kurie gali pasitelkti Kanados vyriausybė, komisija 28 valstybės narės pasirašyta priemonė. <clears throat> ir taip pat dar buvo pasirašyti 38 kiti pareiškimai ir deklaracijos. Šie dokumentai buvo perduoti Europos parlamentui ir dabar mes pradėsime formalius svarstymus. Dėrybos dėl aiškinamųjų dokumentų, ypač priemonių susilaukė pritarimo tarp parlamento narių, nes tokiu būdu mes galėsime patinti nemažai klausimų ir susitarimų su savo partneriais, kad bendrabiavimas vyktų aiškiau, todėl manau, kad e, elgiamės e, tinkamai, prasmingai, tam, kad tą informaciją galėtume patikslinti. Man kaip e, prekybos komiteto pirmininkų nepriimtina, kad vykstant dėryboms parlamentas nebuvo tinkamai informuojamas apie jų eigą, tarybą nesilaikė sutartie numatytos prievolės visapusiškai įtraukti parlamentą į darybų procesą. Nes sutartyje aiškiai parašyta, kad parlamentą būtina informuoti apie visus darybų etapus. Taip, tačiau elgiamasi nebuvo ir manau, kad šį klausimą reikia kelti, diskutuojant su komisijos ir tarybos atstovais, tačiau e, Tai bet kokiu atveju nesumenkina darybų rezultato, nes <clears throat> tiek e, starties tekstas, tiek priemonė, tiek deklaracija yra labai svarbus e, dokumentai, naudingi ir dabar ponas Pavrikas juos ir pristatys. Thank you, Chairman. Uh, well... Dar reikia išsiaiškinti daug klausimų draugę su komisija ir e, dėrybininkais, kurie dėrėjosi dėl, šio, dėl šios sutarties. Bendrais bruožais reikia džiaugtis tuo, kad parašas jau yra ir kad Europos Sąjunga pasirašė susitarimą su Kanados premjeru Trudu, nežiūrinti tai, kad kelias link to momento buvo gana sudėtingas. Tai pozityvūs dalykai. Ir manau, kad turime laikytis e, įsipareigojimų, kuriuos esame davę dėl e, apsisprendimo eiti priekin ir sparčiai išnagrinėti keletą liekančių šio klausimo, šio susitarimo klausimų ir ratifikuoti tą dokumentą Europos parlamente. Šio priekybos Informacijos apie šį prekybos sandorį turime tikrai daug. E, tikriausiai ir kolegos ir, ir aš turėsime klausimų ponui Petričionė apie tai, kaip paskutinę dieną e, ad hoc susitikimuose su Belgija ir kai kuriais Belgijos regionais buvo surenkti tikrai reikėtų aptarti procedūros klausimus. Taip pat yra nemažai klausimų dėl daugia šalių, viena šalių, dvi šalių deklaracijų ir pareiškimų, nes nėra iki galo aišku, kur juos įtraukti ir kaip juos vertinti bendrame diskusijų tinkle bendrose diskusijose parlamente. Tuos klausimus ir, nu, ir užduosiu ponui Petričionį, kai jis atvyks, bet mano ir, ir mano partijos e, pagrindinė pozicija nesikeičia, turime eiti priekin, kiek įmanoma sparčiau, atsižvelgiant į bendrą reikalų padėtį Europoje, abies, abiejose Amerikos žemynuose ir pasaulyje. Reiktų kiek įmanoma greičiau galutinai patvirtinti susitarimą su Kanada. Ačiū. Gavau informacijos, kad pastatas dabar atidarytas ir mūsų laukiam, Sašės, kurio laukiame, yra pakeliui į čia. Visų pirma, šešėlinį pranešėjai, ponas Moiza. <clears throat> Ačiū, pirmininkė. kol atvyks mūsų svečias ir aš nebejoju, kad kolegos turės labai daug konkrečių klausimų jam, nes aš tokių turiu. Norėčiau pristatyti situaciją iš savo perspektyvos, kuriai tikiuosi pritars kolegos. Buvo labai daug abejonių, labai daug nerimo dėl šios sutarties. Šaknis nebuvo populizmas ar kažkokia uh, slaptą darbo atvarkę, kaip kai kurie kolegos bandė kartais teikti, atmetu minti, kad kai kurie kolegos yra populistai. Mm, yra normalu turėti klausimų, abejonių ir bandyti juos išsiaiškinti. Ir pabandžius išsiaiškinti, tai um, paaiškėjo, kad uh, Europos demokratijos kontekste tas aiškumas buvo užtikrintas už šio parlamento ribų. Tai yra demokratinių procesų Europoje dalis. Ir man būtų primtiniau, jei diskusijos, kurios vyko ne čia, svetur būtų vykę čia ir kad su kolegomis būtume draugė išsiaiškinę tai, kas jiems kėlė abejonių ir kas juos neramino. Uh, Na, bet dabar yra kaip yra, yra, parengta, yra padaryta atskira deklaracija, taip pat turime išsiaiškinti tų pareiškimų pobūdį ir, ar, ir nuspręsti, ar mes balsuosime dėl jų, ir ar jie susiję su CITES sutartimi. Būtų įdomu sužinoti, kokie yra planai įgyvendinti veiksmų programą, e, kur yra paminėta komisijos deklaracijoje dėl į CES. Įdomu sužinoti, kaip toliau komisija elgsis dėl CITES ir, ir čia, parlamente, ir nacionaliniuose parlamentuose. Taip pat e, svarbu sužinoti, kaip bus įgyvendinamos apsauginės nuostatos dėl žemės ūkio, kurias minėjo Belgija savo pareiškime. Ar tai bus nuostatos taikomos Belgijai, ar tai bus nuostatos taikomos peržengus tam tikras lengsti. E, Na, aš nenoriu vardinti visų klausimų, nebėjau, kad kiti kolegos turės jų Mauro, kai tik jis atvyks, bet norėčiau pasakyti dar vieną svarbų dalyką. Ypač atšvelgiant į tai, kas įvyko vakar, išrinkus Junktinėse valstijose Trumpą. Ir suvokėt, kokį. Ko, ko, požiūrį jis atsineša, jis nebūtinai skeptiškas, atšvelgiant į bandymus e, kovoti su globalizacija, jis atneša, jis siunčia labai aiškę, griežtą žinę. Pavyzdžiui, jis kalbėjo apie tai, kad, kad jis mano, kad Amerika turi išstoti iš naftą susitarimo. Todėl susitarimo, todėl nuostatose reikėtume labai aiškiai patikslinti mūsų pozicija dėl CITES. Tai yra moralinis ir, ir politinis imperatyvas. Tai būtina reaguojant į tai, kas vyksta pasaulyje, reaguojant į rinkimus jungtinėse valstijose. Galbūt ne visiems e, teksto aspektams mes pritarėme, bet turime suformuoluoti bendrą nuomonę Tai, tai reikalauja padarumas mūsų partnerių Kanadoje atžvilgių. Jei Trumpas įgyvenint savo darbos, ir kai jeigu rimtai jis imsis, jeigu, jis imsis, jeigu net pusę tų savo ketinimų deklaruotų įsigyvendęs, galbūt Kanada netrukus pradės svarstyti galimybę įstoti Europos Sąjungą. Ir, na, privalome dėl savo savigarbos, kiek įmanoma greičiau tai padaryti ir nevengti esminių giluminių diskusijų parlamente, ką turėjome jau padaryti. Tai būtina dėl Europos demokratijos. Ja, Akar frakcijos vardu ponas Campbell Bannerman noriu pratesti, ką tik kalbėjusio kolegos mintį. Pono Trumpo pergalė pakeis mm, visą situaciją, aplinką, kurioje vyksta laisva prekyba dėl vienu ar kitų priežasčių, TTIP partnerystiai e, iškilo grėsmė, TTIP sutarčiai, nafta sutartis buvo paminėta. Tai ypač aktualu Kanadai, jei Šiaurės Amerikos laisvos prekybos sutartis bus, e, jeigu Amerika išstos iš jos, tai, tai aktualu Kanadai ir tai, žinoma, atsiliepia ir CITA sutartai, sutarčiai. Iš tikrųjų, CITA sutartis yra labai gera, geriausia, ambicingiausia, kada nors ES pasiektas sutartis, tikrai gera dėl paslaugų. E, ir pamirštame, kad tai didžiausia, kada nors parengta sutartis su lab, viena, vienu, vienu didžiausių mūsų prekybinių partnerių. Vien tai savame labai svarbus faktas. Reikia toliau dirbti, eiti priekin, nes kitaip ta, ta, ta, tapsime pajokų objektų. Beveik taip ir nutiko dėl Valonijos įsikišimo, tai demokratijos procesai, bet buvo tikrai susidariusi kebli situacija, vos nepralaimėjome. Bet turime pristatyti naudą tos sutarties, jos gerasias pusės ir užtikrinti, kad nuo kitų metų pirmojo pusmečio pradėtume, ta sutartis būtų pradėta taikyti, nes tai, tai bus tikrai geras pavyzdys pasauliui. Liberalų frakcijos vardu Marytė Šakė. Ačiū pirmininkė. Jau nebes, nebeatsimenu, kiek kartų svarstėme šitą sutartį. Daug pasakyta jau apie tai, bet džiaugiuosi kiekvieną galimybę dar kartą apie tai kalbėti, kodėl ta sutartis yra svarbi ir kaip mes e, turime prisimti atsakomybę už jos kiek įmanoma spartesnį gyvendinimą. Svarstėme daugybę klausimų, džiaugiuosi, kad jie atsispindi galutinėse išvados ir sutinku su kolega Moisa, kad net turime nurašyti visų kritikos žodžių. Mums, kaip šiandienas atstovams, tenka prievalė jau tai svarstyti, bet aš nepritariu tiems, kurie protestuoja prieš prekybos sutartis. Atvarai pasakius, ma mane kai, kai kas stebindavo. E, Sirijoje vyksta šlikštus karas ir, ir beveik nėra žmonių, kurie eitų į gatves ir, ir juo piktintųsi. Tas pas pasakytina ir apie ginklų eksportą. E, širpiai pažeidinėja žmogaus teises. Dėl to irgi niekas neprotestuoja, bet žmonės protestuoja dėl prekybos sutarties su Kanada. Pasaulis keičiasi ir kartais man su, tai sunku suvokti, kuria kryptimi viskas eina. Uh, E, kelias lenkcitės patvirtinimo buvo tikrai e, labai duobėtas ir aš nenorėčiau, kad panašios situacijos kartotųsi ateityje. Neturime laiko daugiau, turime profesionaliai užbaigti šį procesą. Sitas yra progresyvis sutartis. Ir piliečiai abipus Atlanto turėtų kiek įmanoma greičiau pradėti naudotis e, tą sutartimi. Uh, Pirmininkė, noriu, kad būtume proceso dalimi ir apmastyti tai, kas e, įvyko, kas vyksta. E, reikia pasakyti, kad e, kai kuriuose esminėse diskusijose visiškai nedalyvavo mūsų komitetas, parlamentas kažkokiais būdais kažkur dalyvavo, bet parlamento pirmininkas tikriausiai konsultavosi ir su jumis, ir su, su komitetu. Staiga jis pradėjo vaidinti svarbu vaidmenį ir jis mm, atėmė iš mūsų dalį atsakomybės, nes mes vadiname tam tikrą vaidmenį šiame procese. Turime uh, pasitikslinti, kokie yra valstybių narių galiojimai šiame procese, kokie yra atskirų institucijų galiojimai ir akcentuoti būtinybę uh, E, gerbti sutartis. Taip pat reikia aiškiai pasakyti piliečiams, kas gali aktyvuoti e, situaciją, švelninančias priemonės, jei iškiltų kažkokių niuansų dėl, dėl tos stoties įgyvendinimo. Ir e, buvo pasakyta tikrai naudingų kalbų šią temą. Įvairūs kalbėtojai akcentavo, kad reikia mm, rinkėjams teikti daug aiškesnį informaciją apie tai, ko prekybos sutartimis galima pasiekti ir ko ne. E, išpučiamos ir žmonių baimės, ir e, nerealios viltis sukūriamos. Mums tenka prievalę aiškiai pasakyti, kas įmanoma ir kas neįmanoma, nes kitaip e, bus tikrai didelė maišalinė. Šiandien labiau nei bet kada, šiemet labiau nei pernai, svarbu parodyti, kad ES yra rimta, patikima dėrybininkė ir e, veikia kaip pasaulinio masto veikėja. Junktinių valstybių išrinktasis prezidentas, bent jau rinkimų kampanijos metu, um, ignoravo, tarp, teigia, kad ignoruos tarptautinės taisyklės. Mums, mes turime prisimti atsakomybę norime užtikrinti, kad priekyboje būtų laikomas e, aukštesnių reikalavimų, kad, kad, kad būtų puoselėjimos vertybės ir taip pat mums reikia 21 amžiaus modernių susitarimų. Ir nori atmesti argumentus tų, kurie savo, kad priekyba yra priemonė e, sunaikinti Europos Sąjungą kurie nori atimti, išbraukti iš tų sutarčių vertybės, kurias kuriame puoselėme nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos. Ir aš prieštarauju tiems, kuris mano, kad mes galime toliau dėrėtis ir dėrėtis. Procesas baigėsi, džiaugiuosi tuo ir turime dabar suvokti, kas, e, į ką, kam kyla pavojus bendroje situacijoje. Now uh, Mauro Pedicino has arrived. Ačiū labai, poniai Šakiai. Matau, kad Marija Pedicino atvyko. Tad galėsime suteikti žodį jums. Džiaugiuosi, kad pravyko išeiti iš komisijos pastato. Prieš jūs pasisakė kalbėtojai, minėjo, jog svarbu rasti tinkamas priemonės, e, taip pat kalbėti apie jų statusą, tas deklaracijas, pareiškimus ir žiūrėti, e, kaip toliau būtų galima tęsti darbus, kokią darbo programą reikėtų parengti, ypač kalbant apie ICS. Taip pat buvo kalbėta apie žemės ūkį ir su juo susijusius saugiklius. Tad tokie buvo pagrindiniai elementai, kurie buvo paliesti jau vykusiose diskusijose. Nebejoju, kad tų klausimų bus šiandieną ir daugiau. Dabar Marija Miner, prašau. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pareikšti protestą dėl to, kad mūsų komitetas netlieka savo darbo ir nenori tvirtintis rezoliucijos dėl tokio svarbaus prekybos sustarimo. Tai nėra paprastas susitarimas, jis daro didelį poveikį mūsų standartais, standartams demokratijai, teisiniai sistemai, darbuotojų teisėms, maisto saugai ir mūsų sveikatai. Taigi žmonių atstovai turi pareikšti savo nuomonę, taip pat Vokietijos konstitucinis teismas yra e, pareiškė savo nuomonę dėl e, šio susitarimo ir Valonijos parlamentas. Ir Kanadoje mes nemažai klaustukų matome dėl šio susitarimo atitikimo konstitucijai. Tai yra labai sudėtingas susitarimas ir e, <clears throat> žmonių atstovai turi dėl jo pasisakyti daug teisinių. Klausimų čia iškyla, kurie praktiškai nesi, nėra svarstami ar investuotojų teismų sistema į e, CS atitinka Europos teisės principus e, ir e, manau, kad teisingumo teismas turi pareikšti čia savo nuomonę ir įvertimą taip pat kaip ir dėl sustarimo su Singapūru. Komisija dabar mus mėgina tik tai nuraminti, tačiau žmonių atstovai turi išsakyti savo nuomonę. Dar kilo klausimas, ką mums, kokios naudos atneš mums šis susitarimas ir kiek jis mums kainuos. Uh, Austrijos profsąjungų asociacija, pavyzdžiui, daugiausiai klausimų kelia dėl ekonomikos augimo ir naujų darbo vietų kūrimo, kurias pastrėk paskatinti CETA susitarimas. Čia taip pat žmonių atstovai turėtų savo nuomonę pareikšti, o Donaldas Trumpas, pavyzdžiui, su arkim kampanija aiškiai pasisakė prieš laisvos prekybos susitarimus, ar tai neturės jo pareiškimai tiesioginio poveikio CETA <clears throat> susitarimui. Taip pat reikia nepamiršti ir Brexito, jungtinė karalystė yra viena, vienas iš didžiausių arba didžiausia Kanados prekybos partnerė taigi dabar jos nebeliks Europos Sąjungoje, kokį poveikį tai turės CETA susitarimui. Tuo tarpu komisija atsisako visus šios klausimus svarstyti ir dauguma frakcijos narių nenori tvirtinti rezoliucijos dėl TTIP ir TISA. Mes savo nuomonę pareiškime, tačiau dėl CETA nenorime. Ko jūs bijote? <clears throat> ta rezoliucija gali objektyviai tik tai pagerinti šį sustarimą. Noriu pacituoti Niderlandų premjerą Riutę. Jis yra pareiškęs, Europos parlamentas nėra tikras parlamentas, mes jį vadiname parlamentu, tačiau tai nėra tikras parlamentas. Jis tą yra pareiškęs Niderlandų parlamente, nes Europa, kurios viziją aš turiu ir kuriai dirba E, mūsų vyriausybė e, siekia, kad komisija nebūtų ES vyriausybė, parlamentas nebūtų tikrų parlamentų kaip nacionaliniai parlamentai, kad tai būtų institucija turinti savo specifinius įgaliojimus. Premjeras Rūtė tai pareiškė Niderlandų senate lapkričio pirmą dieną. <clears throat> Taigi mūsų vyriausybės vadovas aiškiai pareiškė, kad uh, jo manimu prekybos politika ES neturėtų būti atiduota į Europos komisijos ir parlamento rankas. Taigi aš manau, kad mes privalome tvirtinti rezoliuciją, parengti ją dėl šio sustarimo, kad viskas vyktų tinkama linkme. Kodėl mes dabar turime taip skubėti, turint omenyje, kad darybos susitėsi septynerius metus, tokiu būdu užbėgtume žakių kritikai dėl to, kad šis sustarimas nebuvo sudarytas demokratiškai. Mūsų funkcija yra kontroliuoti vykdomąją valdžią ir turime tą funkciją vykdyti. Pirmininkas. Norėčiau kai ką patikslinti. Visų pirma, tai yra e, demokratiškai išrinkta įstaiga, kalbu apie parlamentą ir mes turime aiškę atsakomybę susijusią su prekyba. Mes šią savo prievalę vykdome labai tiksliai Ir kai yra sudaromi prekybiniai susitarimai, mes juos analizuojame, darome tai itin atidžiai ir kartais jiems pritarėme, o kartais, kaip kad buvo per paskutinį teisėkuros laikotarpį, būna, kad juos ir atmetame. Tokia yra mūsų atsakomybė. Ir mes, kaip demokratiškai išrinkta ES įstaiga, vykdome šią savo prievalę. Ir tikrai negalima sakyti, kad tai, kas vyksta čia, yra nedemokratiška. To tikrai nesuprantu. Bet to dar vienas dalykas. Politinės frakcijos esančios šioje salėje nusprendė, kad e, norint parengti rezoliuciją, e, reikėtų tai padaryti plenarinėje sesijoje, įtraukti visus parlamento narius, tai būtų tokia frakcijų rezoliucija ir tai tikrai nėra nedemokratiškas dalykas, priešingai tai kaip tik yra demokratinis veiksmas apjungintis visus parlamento narius. Ir tokia rezoliucija būtų galimybė parlamentui pasakyti tai, ką mes manome apie CETA, juk mes esame demokratiškai išrinkta ES institucija. Dabar žodis Ticijanai Begin, prašau. Žanik Žedonė atvyko tačiau jo vardu pasisakys kolega. Ačiū labai. Sky Keller. Buvo parengta įvairių dokumentų, nors ir buvo nuspręsta rezoliucijos neberengti. Ir įvairių priemonių yra, taip pat e, komisijos pareiškimų. Ir taip pat turime čia ir tarybos atstovų šiandieną. Daug girdėjome apie tas bendras priemonės, kai prašėme teisinių rekomendacijų dėl mm, teisiškai saistančių priemonių. Tačiau būtų įdomu išgirsti iš tarybos atstovų, e, kokio pobūdžio yra tie mm, pareiškimai, koks yra jų teisinis pobūdis dar dėl tų bendrų priemonių. Man atrodo, čia yra tam tikrų teigiamų dalykų. Pavyzdžiui, kalbant apie viešuosius pirkimus, reikia užtikrinti, kad socialiniai darbo apsaugos kriterijai būtų naudojami. Taip pat kalbama apie privalomą socialinės apsaugos ir draudimo schemą. Ir yra užtikrinama, kad tokios schemos nepatektų į liberalizavimo reikalavimus. Ir yra ir kitų elementų. Žinote, ir mūsų pozicija dėl jų e, nesame įtin patenkinti dėl kai kurių aspektų, tačiau tikimės vis dėlto pažangos ir tose sritise. Kalbant apie pačias diskusijas, man atrodo, kad labai gerai, jog mes diskutuojame ES mastu apie prekybos politiką. Džiaugiuosi, kad tai yra klausimai, kurie iškyla į dienos šviesą ir visi turi galimybę pateikti savo argumentus, atvirai juos pristatyti. Aš pati džiaugiuosi tokią suteiktą galimybę. Man atrodo, kad reikėtų ne tik bendraja prasme apie tai diskutuoti, reikėtų kalbėti ir apie ES prekybos politikos ateitį. Ir man atrodo, kad reikėtų šiame komitete tokio dialogo, kuris apibrėžtų, kokių prekybos sustarimų norime ateityje Ir dar vienas dalykas, paprastai tie procesai tokie gana sudėtingi, tačiau taip neturėtų būti. Mes kaip Inta komitetas taip pat turėtume vaidinti svarbesnį vaidmenį. Manau, kad tikrai būtų galima patobulinti procedūras, įtraukti parlamentą jau įgaliojimo procedūros metu. Ir kalbant apie dabartinę procedūrą, mes net neturime galimybės mm, tarti savo žodžio, susipažinti visų pateiktų pasiūlymų dėl įgaliojimų, todėl tokios būtų mano mintis. Manau, kad galima pasimokyti iš tos patirties, kurią įgyjome sudarydami šį prekybos susitarimą. Dar dėl tarybos pareiškimo ir teisinio aspektų. Buvo pateiktas e, belgų prašymas ir Jie teiravosi dėl ICS skyriaus, dėl to, kaip būtų galima jį pakeisti, kad jis būtų jiems primtinas ir kad jie galėtų jį pasirašyti. Tačiau dabar jau CETA susitarimas yra pasirašytas. Ir jeigu teisingai viskas suprantu, belgai vis tiek reikalauja, kad IC skyrius būtų pakeistas atitinkamai, priešingą atveju jie neratifikuos šio susitarimo. Taip pat norėčiau daugiau sužinoti E, dėl e, laiko terminų susijusių su e, Europos Teisingumo teismo prašymu. Taip pat dar dėl nacionalinių parlamentų įtraukimo. Žinau, kad organizuojamos diskusijos su nacionaliniu parlamento atstovais. Tačiau man atrodo, kad atvyks tik priekybos komitetų atstovai, o tai tikrai atrodo Mm, nepakankama, galbūt būtų galima ne vieną asmenį iš kiekvieno nacionalinio parlamento pakviesti dėl valandos ar dviejų susitikimo. Manau, kad reikia nacionalinius parlamentus įtraukti daug intensyviau, rimčiau pažiūrėti į šį reikalą. Juk kai kurioms valstybėms narėms tai yra labai svarbus klausimas ir tik vieną asmenį iš vieno, iš vieno nacionalinio parlamento pakviesti į pietų susitikimą tai tikrai netrodo pakankama. Ticiana Begin, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Per pastarosius keliarius metus nekartą pasisakiau e, dėl CETA susitarimo ir šiandieną norėčiau galbūt šiek tiek kitą kryptimį pasukti. Panašu, kad e, visas tas prieštaravimas, tai yra Valonijos regiono pasipriešinimas, vykusios demonstracijos, mm, nesustabdė šio susitarimo. Ir kadangi komisija ir e, valstybių narių vyriausybės taikė didelį spaudimą, valonams teko pasiduoti. Panašu, kad e, tai buvo tokia mitologinė istorija ir sėkmingos pabaigos tiesiog nebuvo galima tikėtis. Ir man atrodo, kad ši sutartis bus naudinga e, tarptautinėms didelėms įmonėms. Tad gerbiamas pirmininkė, kolegos, Girdėjau kai kuriuos kolegas sakant, jog demokratijai Europoje kyla pavojus. Todėl, kad mažas vienos šalies regionas sugebėjo užblokuoti sutarties pasirašymą. Tačiau bet kuriuo atveju sutartis buvo ratifikuota ir man atrodo tai yra e, e, pavojus varpai skambantis mūsų demokratijai. Mes suteiksime galimybę didelėms tarptautinėms įmonėms e, E, teikti skundus teismuose. Ir, pavyzdžiui, buvo organizuojamas e, referendumas Niderlanduose, a, taip pat vyko ir e, kitų referendumų, tokių kaip Brexit referendumas, tačiau e, Visų tų referendumų rezultatus reikia gerbti. Tačiau, kad, kad kalbant apie tos rinkimų rezultatus, kartais atrodo, kad rinkėjai laikomi populistais, nesugebančiais realiai įvertinti padėties. Tačiau man atrodo, kad mes turėtume daugiau dėmesio skirti savo žmonėms, juk jie yra varomojo ES jėga. Ir mes turėtume būti protingesni, organizuoti rimtas diskusijas ir užtikrinti, kad jeigu yra prieštaravimas tokio pobūdžio sutartims, kad reikėtų į tai atsižvelgti. Ačiū labai. NF vardu Obamaeris gal pasisakys, ar kažkas kitas? Aš nenoriu. Ačiū, ponė pirmininkė. E, dabar e, laisvos prekybos šalininkai nori Europai primesti labai griežtą režimą. Pavyzdžiui, e, viešosios visuotinės svarbos paslaugos būtų liberalizuotos, veiktų pagal rinkos dėsnius. <clears throat> Tokiu būdu Kanada per PPO pamėgintų užkirsti e, kelią piliečiams gauti visuotinės svarbos paslaugas, e, kokybiškiausias ir pigiausias. Taip pat e, Kanada e, kai kuriuose srityse labai nesažingai konkuruodama su mumis mūsų gamintojus ir paslaugų tiekėjus paklubdytų ant kelių, ypač žemės ūkio srityje, nes e, Kaip žinote, jų sąnaudos dėl antibiotikų kitų technologijų naudojimo yra 300 procentų mažesnės nei Europos Sąjungoje, Prancūzijoje, pavyzdžiui, dėl e, kilmės nuorodų kiltų problemų, nes tik 42 e, būtų tinkamai apsaugotos, taip pat e, pasitelkus atitinkamas teritorinės procedūras <clears throat> buvo apeiti mūsų mėginimį pasipriešinti e, tarptautinių koncernų mėginimams e, išsiderėti savo lengvesnės sąlygas, apskusti teismuose vyriausybių politikas dėl investicijų. Taigi, jūs tokiu būdu bandote primesti savo valią ES valstybėms narėms noriu priminti prezidento Trumpo pažadą išstoti JAV iš PPO. Ar jūs e, tokiamis aplinkybėmis ir toliau liksite besąlygiškai laisvos prekybos šalininkai, kai tuo tarpu kitos pasaulio galybės e, pradeda laikytis kitokios pozicijos? Ačiū. Dabar Daniel Kaspari. Mėly kolegos, vis daugiau žmonių savęs klausia, kas mūsų laukia, kaip globalizacijos kontekste mes atlaikysime konkurencinę kovą su Kinija, Indija, Brazilija. Šiandien demonstruoja metalurgai ir puikiai matote, kad jie taip pat yra susirūpinę, kaip ir kiti žmonės. Į tos klausimus mes turime pateikti atsakymus. Šiuo metu 40 procentų ES darbo vietų priklauso nuo išorės prekybos <clears throat> papildomi milijardai eksportų leistų sukurti ES 14 tūkstančių naujų darbo vietų ir nesvarbu, ar mes to norime ar ne, globalizacija vyksta. Mes šiame procese galėtume arba visiškai nedalyvauti, taip e, Šiaurės Koreja elgesi, manau, kad mes tokio kelio neturėtume pasirinkti, arba turėtume sepusiškai dalyvauti šiame procese ir pasistengti formuoti globalizaciją. Taigi kyla klausimas, kokiamis taisyklėmis vadovaujantis vyks tarptautinė prekyba, kaip tarptautinė darbo organizacija veiks ir kokias normas nustatys, kaip mes apsaugosime nuosavybės teisę, kultūrinę įvairovę, kultūrinį landšaftą, kaip pagerinsime sąlygas ne tik stambioms įmonėms, tačiau taip pat ir smulkiam verslui, kuriam atsivertų daugiau eksporto galimybių ir galimybių kurti naujas darbo vietas, kaip mes sugebėsime užtikrinti eksportuojančioms įmonėms prieigą prie rinkų, kai vis daugiau šalių bando jas apsaugoti, kaip <clears throat> galime užtikrinti, kad įmonės teikiančios sudėdamasis dalis savo galtinę produkciją eksportuojančiams įmonėms pagerėtų darbo sąlygos ir galimybės eksportuoti, kaip apsaugosime savo žemės ūkį ir kartu uh, sudarysime geresnės sąlygas parduoti savo rinkoje ne ES žemės ūkio produktus ir apsaugosime geografinės kilmės nuorodas. Visus šios klausimus CETA susitarime yra labai patikimi geri atsakymai. Dabar penkis metus jau yra deramasi Ir iš tiesų mes čia nebandome strimgalviais prastumti šį susitarimą, kaip e, nemažai kolegų mano, sutarties tekstas jau du metai kaip yra vertinamas, netgi buvo pagerintas, kalbant apie e, investuotojų teismų e, sistemą, tos arbitražo teismus per pastaros metus buvo atlikti atitinkami pakeitimai ir aš manau, kad mes paprasčiausiai turėtume labiau reklamuoti šį susitarimą, taip pat ir Europos parlamentas turėtų tam daryti ir mes procese dalyvavome, jau ir suteikiant atitinkamus darybinius įgaliojimus, reguliariai keitėmės informaciją su vyriausybių komisijos atstovais, nacionaliniais parlamentais ir <clears throat> netgi atitinkamą institucinę struktūrą sukūrėme, vyko susitikimai su frakcijų padėjėjais, patarėjais pirmininkais ir taip toliau. <clears throat> Ir savame suprantama, kad atitinkami kvietimai buvo išsiuntinėjami ne visiems parlamentų nariams, nacionalinių parlamentų, tačiau komitetų pirmininkams, tam, kad jie galėtų po to informuoti savo komitetų kolegas, kai kolegos mini klausimus, kurie yra visiškai kitaip reglamentuojami susitarime. Aš manau, kad tai tikrai nieko gero neduoda. yra visiškai atvirkščiai, ne dėl CETA susitarimo e, hormonais e, šeriamų galvijų mėsa gali patekti į Europą, o atvirkščiai dėl šio susitarimo tokio pabudžio mėsa į Europos rinką nepateks kanadiečiai, eksportuodami savo mėsą ateityje, turės vadovautis europiniais standartais ir aš Jau dabar e, žinau, kad vyksta pasirinkimas Kanadoje perėti prie europinių galvininkystės standartų tam, kad galėtų ne tik Europą savo mėsą esportuoti, tačiau taip pat ir reklamuoti savo e, hormonų neturinčią mėsą ir Kanados rinkoje. Taip pat kalbant ir apie geografinės kilmės nuorodas, jūsų visi teiginiai yra melagingi, netitinka e, tikrovės, žinoma, ne visi. E, prancūzijos, e, ne visos prancūzijos kilmės nuorodos ir europinės, kurių yra virš tūkstančio, galės būti apsaugotos ir įtrauktos į CETA susitarimą, tačiau mes sugebėjome bent jau šiame susitarime pasiekti, kad Amerika apskritai kas nors pradėtų suvokti, kas yra geografinės kilmės nuorodos ir jeigu Kanada pripažins mūsų geografinės kilmės nuorodas, tai JAV taip pat turės e, paskatų tą padaryti ir e, tuomet jau galėsime įtraukti ne 51, o 2 ar 300 geografinės kilmės nuorodų į atitinkamus sustarimus arba išplėsti tą geografinės kilmės nuorodų sąrašą. Tokiu būdu CETA susitarimas bus naudingas ir stiprinantis mūsų žemdirbių konkurencingumo, taip pat jokios privestinės privatizacijos nėra numatoma, CETA sustarime taip pat yra atitinkami saugikliai dėl uh, E, kultūrinių vertybių apsaugos, todėl aš pasisakau už tai, kad mes pritartume šiam susitarimui, kad jis kuo greičiau galėtų įsigalioti, kad ir valstybės narės pritartų šiam geram susitarimui, tačiau taip pat aš pirmiausiai pasisakau už sąžiningą diskusiją. Aš prašau jūsų nekurstyti baimių, kurias tikrai galima kurstyti norint, tačiau jos nieko bendro neturi su šio sustarimo tekstu ir noriu pasakyti, <clears throat> kad Europa tikrai nebus demokratiškesnė, jeigu tokio pobūdžio susitarimus turės pritarti kiekvienos seninijos ar miestelio taryba. Europa bus demokratiška tuo atveju, jeigu sprendimai bus priimami tuo lygmeniu, ir tame ligmenyje, kuriame privalo būti priiminėjami. Ir būtent tuo aš e, pasisakau už tai, kad ES toliau dalyvautų globalizacijos procese, kuris vyksta. Ir mes privalome užtikrinti, e, siekdami savo žmonių interesus apginti, kad tą globalizacijos procesą Europa galėtų ne tik stebėti, bet ir formuoti. Marija Arėna dabar. Prezident. E, <laughs> Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti ponui Kasparį, kad e, bandymai surenkti e, sąžiningas diskusijas nereiškia, kad e, būtina žydinėti kitus. Ir aš tikiuosi, kad e, vienodos įsiklės būtų taikomos abiems e, pusėms, o ne tik vienai pusiai. Dėl tarptautinės priekybos sutarčių. E, priekyba reikalinga, jie egzistuoja, reikia ją reglamentuojančių taisyklių, dėl to sutarėme. Tačiau problema yra ta, kad matome, jog šiandien taisyklėse ne viskas garantuota ir kai belgai, valonai uh, du metus uždavinėjo klausimus apie tam tikras taisyklės ir nesulaukė jokių atsakymų. Lygiai taip pat, kaip ir mes, du metus klausinėjome, nesulaukėme atsakymo. Uh, Kažkuriuo momentu e, jie suformavo gana ryštingą savo poziciją. Bet noriu pasakyti, kad nebuvo tokio aiškumo dėl šios sutarties mišraus pobūdžio ir, ir to aiškumo niekas niekam neužtikrino, nei vienai mažai didelės ES valstybei. Ir taryboje E, Prancūzija ir Vokietija akcentavo tą sutarties mišraus pobūdžio aspektą ir komisijai buvo pareikšta, kad mes manome, kad ta sutartis bus mišraus pobūdžio. Kai tik priimamas toks sprendimas, kas priima tą sprendimą, kas priima politinį sprendimą, noriu priminti visiems, kad čia kalba eina apie teisingumo teismo sprendimą ir jeigu jis priimamas, niekas nebegali juo abejoti bet kalbame, mes svarstame tos sutarties e, pobūdį, ar, ar, tai, ar tai mišrus pobūdis ir tai apsprendžia, tas pobūdis apsprendžia, ar tarybai e, automatiškai suteikiamas tam tikros galios šitie ar ne. Mes kaip e, e demokratiška asamblėje turime to laikytis, kai valstybės narės atiduoda savo kompetencijas, suteikia kompetencijas, tai lygiai lygi tokias pat kompetencijas turi ir ši asamblėje, todėl reiktų. Turi, labai aiškiai apsispręsti, išsiaiškinti, koks yra sutarties pobūdis ir vengti mėgėjiškų bandymų, mėgėjiškai elgtis taryboje ir komisijoje. Aš siūlau uh, gauti Teisingumo teismo nuomonę prieš balsuojant dėl šios sutarties, nes mes nežinome, dėl ko mes balsuosime, nežinome, kokios yra išimtinės mūsų parlamento narių kompetencijos, kokios yra išimtinės valstybių narių kompetencijos. Mes gal, balsuosime dėl kažko, kas įsigalios laikinai ir, ir nežinosime, kokios kompetencijos e, aktyvuojamos. Ir kalb, pa, sulaukėme daug e, paaiškinamojų e, pareiškimų apie tai, dėl to, kas yra, e, kokios priemonės e, taikytinos ir taip pat yra trijų skirtingų rūšių deklaracijos numatomos, kurios bus, bus galima teikti ir mes dėl to parlamente balsuosime. E, Lesvos prekybos tarties su Kanada, e, tarp Europos Sąjungos ir Kanados numatomas e, investuotojų ginčių sprendimo e, teismas, struktūra. Tačiau belgai dėl to nerimavo ir šiandien dar neaišku, kokia ta bus ta struktūra. Mes balsuosime dėl to, Mes batuosime dėl tos teismų sistemos, apie, kokį, apie kurios tikrai pobūdį sudėti mes nieko nežinome. Komisija paprašė e, e suteikti jai galimybę pratesti terminus ir toliau dirbti, rengiant tą sistemą. Mes nežinome, kaip ji bus keičiama, modifikuojama, nežinome, ar ji mums primtina, bet mes vis tiek Europos parlamente dėl to turėsime balsuoti. Tai tikrai yra neįtikėtino masto mėgėjiškas, neprofesionalus požiūris. Pirmininkė, reikia gerbti šios institucijos darbą, jeigu, norime, jeigu mes, Europos parlamentai, norime atlikti savo darbą kaip Europos parlamento nariai. Mm, prašau visos informacijos, kad atveitume visą konkrečios praktiškos informacijos dėl to, dėl ko mes balsuosime ateinančiomis savaitėmis, kad mes ne, nepasirodytume ne, nepatikimi, e, nes elgsimės kaip populistai, bal, balsuosime, spausime žalę mygtuką ir balsuosime neaišku už ką. Reikalauja aiškumo iš tarybos, komisijos ir iš šio parlamento. Merci beaucoup, Mr. Takula. Ačiū toliau, ponas Takula. <clears throat> Kiitoksia. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ačiū, pana pirmininkė. po šių dviejų pakankamai energingų, gerų pasisakymų, pono Kasparį ir ponios Arenos, aš galbūt nuraminimui galiu tarti keletą žodžių, mm, nes diskusijos vykusios iki šiol tiek čia, tiek valstybės narėse patvirtino, kad e, prekybos politikos klausimai e, kelia daug e, aistrų, neužtikrintumo. Noriu komisijos paklausti, kuri ES valstybė narė iš šiuo metu yra pranešusi komisija ir tarybai, kad yra prieš šį susitarimą arba nuo jo nukentėtų. Man susidaro įspūdis, kad visos valstybės narės, nepriklausomai nuo to, kokios pozicijos dėl integracijos laikosi jų vyriausybės, mano, kad mums laisva prekyba reikalinga, kad uh, 28 valstybių narių ES gali lengviau prekiauti bendrai, negu tą galėtų padaryti valstybės narės atskirai. Kalbant apie CETA sustarimą, Suomijoje tiek e, labiausiai iškėtėjo komunistai, tiek e, griežčiausi konservatoriai kreipėsi į mane prašydami pasirūpinti to, kad CETA susitarimas būtų įgyvendintas, kad jų uh, įmonės gautų naujų užsakymų. Taigi čia tiek darbdaviai, tiek profsąjungos dirba ranka rankon šiuo klausimu. Man asmeniškai būtų įdomu pastebėti, vertinant e, diskusijas dėl CETA. Kai kurios nevyriausybinės organizacijos labai aktyviai priešinasi CETA socialinė žiniasklaida, tačiau kalbant apie politinį spektrą, tai tiek kairės, tiek dešinės atstovai laikosi tos pačios nuomonės ir šiuo klausimu tikrai jokios Berlyno sienos nebus statomos tarp politinių partijų. Kalbant apie sienų statybas, šiandien kartą buvo minėtas busimasis JAV prezidentas Trumpas ir e, galbūt nereikėtume taip e, pažodžiui vertinti jo pasisakymų, galbūt jis sakydamas vieną turėjo minėję kažką kito, taigi reikėtų palaukti dabar jo pirmųjų veiksmų, tačiau aš tikiuosi, kad mūsų komitetas sugebės e, susitarti ir pritarti CETA susitarimui, o po to reikės palaukti, kaip busimoji JAF vyriausybė vertins tokio pobūdžio susitarimus. Tai yra mišrus susitarimas, todėl ratifikavimo procesas e, jo yra šiek tiek sudėtingesnis, todėl manau, kad ateitie tokio pobūdžio susitarimai turėtų būti sudaromi arba priskiriami tik ES e, kompetencijai. Įdomu, aišku, palaukti Teisingumo teismo įvertinimo šio susitarimo <clears throat> Tai nepaisant to, kad ES yra nepriklausomų valstybių, nepriklausomus valstybės narės vienijantį organizaciją, vis tik tai prekybos politikos srityje mes turėtume turėti išskirtinius įgaliojimus. Džiaugiuosi, kad šis procesas tęsiasi dėl CETA susitarimo, kad valstybės narės kuo greičiau tikiuosi jį ratifikuos ir jis bus pradėtas visapusiškai įgyvendinti. Turiu konstatuoti, kad ši diskusija tikrai vyko atvirai, ji buvo kokybiška, tačiau jeigu mes jau diskutuojame tokiais klausimais, tai labai svarbu išsklaidyti visus nesusipratimus, nes dažnai visi tie aspektai, kuriuos galima netinkamai interpretuoti ir yra netinkamai interpretuojami. Taigi mes turime rodyti ir tam tikrą gerą valią, ne tik dėstydami savo argumentus, tačiau įsiklausydami ir į kitų pateikiamus argumentus. Prekybos susitarimai yra viena iš svarbiausių ES įgaliojimo sričių ir aš tikiuosi, kad mes ir toliau e, jų sieksime savo šalių, regionų ir visų europiečių labui. Emanuel. Oui, moi je, je trouve ça très positif que. Ačiū. Man tai atrodo labai geras dalykas, kad visuomenės nuomonė, visuomenė dalyvauja e, diskusijos dėl CETA. Mes, parlamento nariai, tai tuo turėtume džiaugtis, kad diskusijos dėl tarptautinės priekybos yra nušviečiamos žiniasklaidoje, kad to domisi nevyriausybinės organizacijos. Tai reiškia, kad žmonės tai domina. Man tai atrodo akivaizdu, kad žmonės suprato, kad e, ta sutartis atveria galimybių ir susijusius tam tikrą riziką. E, visi viską pastebėjo, pavyzdžiui, visi kalbėjo apie Donaldą Trumpą kampanijos metu ir buvo kalbų ir apie laisvą priekybą, demokratiją apie tai taip pat kalbėjo. Ir buvo bandydoma, bandoma išsivokti, ar naftos, sutar, naftos sutarties poveikis buvo teigiamas ar neigiamas. Na, rezultatai, kurių pasakė, nebūtinai labai šlovingi. E, diskusijos Europoje vyksta galbūt kitaip, bet kita vertus, e, kad tie, kurie priešinasi e, CETA sutarčiai, pateikė juokingus argumentus, Kartais tai teisingas pastebėjimas ir kiti teigia, kad na, tas priešinimasis primena Šiaurės Koreją arba Sovietų Sąjungą. Dabar Belgija, Valonija. Net jeigu tokia mažytė valstybė, kaip Luksemburgas, priešinasi kažkam dėl mokesčių klausimų, niekas net burnos nepraveri. O tuo tarpu šiuo atveju kadangi visas valstybės narės gali kelti klausimus, kadangi tai yra mišraus pobūdžio sutartis, reakcija yra visai kitokia. Prisiminkime Polą Manje, e, Valonijos regiono vadovo pasisakymą. Jis e, Kalvinas pasakė, kad visose šalise, nežinau kaip kitur, bet jau Prancūzijoje tikrai E, tai yra aktualu ir jeigu būtų surinktas referendumas dėl CETOS, pam, gal, pamatytume, kokie būtų rezultatai. Valonijos vyriausybė išreiškė abejonės, kurios nesvetimos daugeliu šalių, Europos šalių ir daugeliu Europos gyventojų. Dabar rimtai dėl to, e, kokie klausimai suspenduojami. Nesulaukime atsakymo nei iš komisijos, nei iš tarybos, nei iš parlamento tarnybų. Tai kokios ekonominės naudos tikėtis. E, peržiūrės visas CETAS sutarties studijas, apžvalgas, kažkokių įspūdingų skaičių nerasi dėl augimo, darbo vietų kūrimo. Nėra aišku. Šis klausimas nėra aiškus. Noriu dabar grįžti prie pono Kasparį išsakytų minčių. Jis labai lyriškai kalbėjo apie tai, ką CETA atneš Europos žemės ūkiui. Tačiau klausimas yra e, paprastas. E, į Euro, Europą pasieks užkrestos keulienos ir jautienos kiekiai. Ir e, o kaip čia traktuosime Britus, kurie jau bus breksito situacijoje ir kaip ką, ką elgsime su, su, kaip elgsime su e, tuo mm, tais maisto produktais. Tai vienas dalykas, yra daugybė deklaracijų, aiškinamųjų, paaiškinamųjų deklaracijų patikta ir jas svarstome. Visų pirma, e, suta, steigiamos teismų sistemos atitikimas Europos sistemoms, taip pat kai kurių nuostatų atitikimas, kai kurie konstitucinės teisės profesoriai Prancūzijoje teigia, kad gali būti problemų, jeigu nebusime atidus. Trečia, teisiniai aspektai, e, papildomų deklaracijų, teisinio statuso aspektai. Aš tai ne, Vokietija pasiprašė opt-out mechanizmo e, perinamui laikotarpiu, Belgija taip pat. Tačiau ar, ar joms tai aktualu ar neaktualu, ar, kit, ar kitoms šalis, lims tai galiu ar ne, aš to nesupratau. Komisijos pareiškime yra konstatuojamas atsargumo principas, tačiau uh, aiškinam jau interpretacinėme pareiškime, uh, apie tai jau nebekalbama kuris tekstas galioja. E, daugybė klausimų sklando ore, į, į, į juos neatsakyta. Tai nėra kažkokios fantazijos, tai, tai nėra e, Šiaurės Korejos ilgesys. E, teisiniai aspektai tikrai turėtų būti išspręsti, reiktų sulaukti atsakymų ir juos aptarti. Dar kartą siūlau džiaugtis tuo, kad Europos piliečiai domisi šią temą, nes nieko nėra blogiau, jei, jei mūsų rinkėjam jiems atrodytų, kad viskas yra neaišku, neskaidru ir kad e, tai, ta situacija tęstusi. David Martin. Davidas Martinas, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Nežinau, ar tarybos atstovai yra e, pasirengę atsakyti į klausimus. Taip, jie atvyko pas mus, tačiau ar tikrai išgirsime tai, ką norime išgirsti. Ir man atrodo, kad norint suprasti situaciją, būtent tarybos atstovų nuomonė būtų svarbesnė nei komisijos atstovų. Taip, suprantu, kad komisija stengiasi mus informuoti apie tai, kas vyko, tačiau per įžanginę savo kalbą teisingai minėjote, E, jog taryba nesilaikė sutarčių. Ir man atrodo, jog labai gerai, kaip kad minėjo Maryčia, jog parlamento e, pirmininkas įsitraukė į tą procesą priešingų atvejų, parlamentas būtų buvęs paliktas nuo šalyje. Tad džiugu, kad kitoms institucijoms ir taip pat Kanadai buvo parodyta, kad e, Europos parlamentas vaidina svarbų vaidmenį. Nemažai kolegų jau pateikė įdomių klausimų, tačiau tarybos atstovų norėčiau paklausti. Kalbant apie Lenkijos, Austrijos, Lenkijos ir Belgijos pasisakymus susijusius su. Dėl to laikino taikymo, ką konkrečiai tai reiškia? Juk jeigu jau kalbame apie ES išimtinę kompetenciją, tada viskas priklauso nuo Lisabonos sutarties nuostatų. Ir kokia prasmė tada prašyti parlamento pritarimo, jeigu valstybės narės gali e, sustabdyti dalies sutarties taikymą. Ir mano nuomonė tai tikrai nėra demokratiškas procesas. O kalbant apie Valonijos parlamentą. Jie turėjo tokį įgaliojimą, turėjo tokią teisę e, stabdyti sutarties pasirašymą. Ir manau, kad pirmiausia reikėjo galbūt e, nenueiti tiek toli, anksčiau išsiaiškinti rūpiamus klausimus. Dar vienas dalykas. Kai kurie kolegos taip pat apie tai kalbėjo, minėjo, jog yra neiškumų, bandant suvokti, kas yra tai išimtinė kompetencija. Pavyzdžiui, kalbant apie tvarios plėtros skyrių, e, yra sakoma viename sustarime, kad 22-24 e, sutarties e, straipsnio taikymo um, pobūdis būtų laikinas ir viskas priklausytų nuo valstybių narių kompetencijų pasiskirstimo, tačiau būtų įdomu sužinoti, kas konkrečiai turima omenyje, nes kalbant, pažiūrėjau, apie tvarios plėtros skyrius, iki šioliai jie būdavo išimtinės kompetencijos rytis, negi dabar viskas keičiasi. Uh, ir negi e, kai kurie tvarios plėtros aspektai dabar tampa valstybių narių kompetencijos rytimi. Dar dėl e, Belgijos deklaracijos ar pareiškimo susijusios su ICS, ar tai reiškia, jog e, reikia naujos formos ICS prieš, prieš sudarant sutartį su Vietnamu ir Singapūru. Ir nežinau, ar galima e, sudarant vieną sutartį naudoti vieną ICS formą, e, vienokias taisyklės, o kitą kartą jau kitokias. Dabar dėl pareiškimo susijusio su žemės ūkiu. Kas konkrečiai turima omenyje? Nėra apibriešta, kas yra ta viršutinė riba, e, kurią būtų galima viršyti, kad būtų imtasi saugiklių taikymo. Tačiau sutartyje trūksta aiškumo šiais klausimais. Ir mano nuomonė, kaip jau ir sakiau savo pasisakymą pradžioje, būtent tarybos atstovai turėtų šiandieną atsakinėti į mūsų klausimus. Ir jeigu tarybos atstovai pasakys, kad negali pareikšti nuomonės kai kuriais klausimais, mes tikrai negalėsime balsuoti, kol neišgirsime kompetitingų paaiškinimų. Pasprūsti, aš ačiū, pana pirmininkė, džiaugiuosi, kaip ir kolegos, mano frakcijos nariai, e, vainikuoja tiek parlamento kolegų, tiek komisijos, tiek kitų institucijų ilgametį darbą. Taip pat e, padidina Europos institucijų patikimumą, kadangi uh, kuomet per penkerių metų laikotarpį yra susitarima dėl tinkamų taisyklių, nubrėžiamos raudonosios linijos, tai aš tikrai nesuprantu, kaip to, tokiamis aplinkybėmis galėtume balsuoti prieš šį e, susitarimą, nes šis susitarimas įvairiais vertimais remiantis yra naudingas e, abiejoms pasirašiušioms šalims, tačiau kyla keletas klausimų. Pirmasis klausimas, pritariu pirmininko nuomonė, susijęs su to, kad iš tiesų susidarė įspūdis, kad parlamentas buvo paliktas šio proceso nuo šalyje, tačiau galbūt eh, <clears throat> buvo padaryta klaida eh, pat pradžių, nuo pat pradžių, kuomet eh, sutikome, kad šis sustarimas būtų mišrus, todėl komisija mm, bandė e, to siekti, e, siekdama didesnio skaidrumo, taigi galbūt mes turėtume sukaupti drąsos ir pasakyti, kad e, tas vienbalsiškumo principas nėra pas geriausias, galbūt galėtume pakeisti atitinkamą žaidimo taisyklės ir priimti sprendimus kvalifikuotą arba kitokią balsų daugumą tam, kad nepatektume į tokią nepatogią padėtį po to, kai Mhm. E, e, įvykių eiga netitinka mūsų e, prognozių. Aš taip pat noriu, kad būtų užtikrintas nuseklumas, taip visuomeniai šis susitarimas svarbu. Manau, kad jis bus svarbus taip pat ir būsimus su Singapūru ar Vietnamu laisvos prekybos sustarimus pasirašant, taigi CETOS ir TAFTOS ir tie tip <clears throat> e, įtaka tikrai bus e, svarbi būsimiems sustarimams. Aš nieko nenoriu kritikuoti, tačiau e, kolegoms iš Valonijos noriu užduoti tam tikrą klausimą, nes komisijos atstovai ir ponė Malstrom buvo uh, atvykę diskutavo su Valonijos parlamento nariais ir jeigu problema buvo tik tai tokia, tai kodėl buvo laukiama iki paskutinės minutės e, prieš e, pareiškiant, kad Valonija nesutinka pasirašyti šį susitarimą. Jokie klausimai iki paskutinės minutės nebuvo keliami. Ir kaip ponas Manjet iškėlė atitinkamus e, pagristus klausimus, tačiau 90 procentų atsakymų į jo klausimus buvo e, tose pusantro tūkstančio e, dokumento puslapių galima rasti. Todėl manau, kad čia buvo bandoma paprasčiausiai pasitelkti tam tikras kitokio pobūdžio priemonės siekiant politinių tikslų. Aš taip pat džiaugiuosi ir klausydamasis pono Luozo, aš e, jūs raginu dar kartą perskaityti jo pranešimą dėl <clears throat> galvijų mėsos eksporto. Pons Kasparė minėjo, kad pagal sėtą susitarimą nebus jokių galimybių eksportuoti į ES hormonais apdarotą mėsą. Taigi e, į Europos rinką tikrai čia niekas neįsiveršia. Mano litų teisus dėl jautinas. Buvo užduotas klausimas atitinkamas komisija, aš tą padariau, gavau atsakymą, nes tarp 13 ir 15 metų 0 procentų mėsos, nesvarbu šviežios, šaldytos ar uh, <clears throat> uh, kitokio pobūdžio, buvo įves, įvežta į Junktinę karalystę. Taigi aš pasakau už tai, kad diskusiją dalyvautų nacionalinių parlamento atstovai, tačiau turint omenyje, e, kokios diskusijos dabar vyksta dėl CETA susitarimo vakar apie tai kalbėjome, Mes turime dėti ir atitinkamas viešųjų ryšių pastangas, skleisdami informaciją, ugdydami tiek nacionalinių parlamentų, kitų parlamentų narių samoningumą. Ir man jau šiek tiek pabodo, kad kai kurie politiniai pareigūnai bando mus įtikinti, kad jeigu žlugtų tas prekybos susidarimas, tai padėtis taptų katastrofiška. Taigi aš jūsų klausiu, ar jūs manote, kad šiandien mūsų žemdirbiai yra pakankamai apsaugoti, ar mūsų geografinės kilmės nuorodos yra pakankamai apsaugotos. Tos 42 geografinės kilmės nuorodos e, e, yra saugotas, įtrauktas į sustarimą būtent dėl to, kad joms yra kilusi grėsmė, kad Kanadoje yra mm, daug klastočių susijusių su šiomis geografinės kilmės nuorodomis. Dar noriu paklausti, ar mūsų įmonės turi prieigą prie e, viešųjų pirkimų rinkų, ar mūsų piliečiai apsaugoti, ar mūsų smulkus verslas yra apsaugotas Kanados rinkai. Tuos klausimus reikia savo užduoti ir e, kur mes būtume šiandien su SETA ir kur esame be cetos galbūt būtų galima peržiūrėti tam e, tikrus geografinės kilmės nuorodas, pagerinti tą situaciją, tačiau ar cetos susitarimas pagerina dabartinę mūsų padėtį, ar ją pablogina? Taip, jis pagerina mūsų situaciją, <clears throat> o tai reiškia, kad kiekviena diena dėl simo e, prieš įsigaliojančiam susitarimui reiškia papildomus nuostolius mūsų verslui, mūsų piliečiams. Taigi jau buvo atsakyta į visus klausimus išsklaidytos visos baimės e, ir kalbant apie tą laikymą e, taikymą, tai e, investuotojų teismų sistemos su tuo nėra susijusios, būtų daug, ką galima siekti pagerintas, bus padaryta, tačiau reikia konstatuoti, kad CETA yra naudinga tiek Kanadai, tiek Euroto, Europos Sąjungai. Ačiū labai, pirmininkė. Vienas svarbiausių klausimų yra tai, jog būtų organizuojamos viešos diskusijos susijusios su prekybos susitarimais. Ir reikia tiesiog išklausyti įvairias nuomonės, atsižvelgti tai, kad mūsų prekybos politika yra gana tradiciniai, susijusi su tarifų mažinimu, taip pat e, muitų procesų supaprastinimu. Be to, tai yra susijęs su tomis rytimis, kurios yra įtin svarbios nusipelno um, demokratinės analizės. Ir buvo kolegų, kurie minėjo, kad parlamentas tarsi nėra demokratinė institucija, tačiau tam pritarti negaliu. Taip, mes privalome prisimti savo atsakomybės dalį. Ir kalbant apie tai, kokie klausimai buvo pateikti parlamente, jie yra itin panašus į tuos, kuriuos pateikė valstybės narės mm, dėrybų metu. Tačiau Deja, į tuos klausimus taip ir nebuvo atsakyta. E, ir Tačiau buvo parengtas Europinio ligmens pranešimas ir manau, kad e, būtina dabar patikslinti informaciją, kad žinotume, už ką balsuojame. Ir aš pati uh, Manau, kad kai kurie pateikiami paaiškinimai dar labiau apsunkina padėtį. Jeigu pažvelgtume į tokius klausimus, kaip kad, pavyzdžiui, Slovenijos, Lenkijos, Belgijos pateikti pareiškimai, kuriuose yra prašoma konkrečiai pakeisti sutarties tekstą, kalbant apie investuotojų ir valstybių ginčių sprendimo nuostatas. Tačiau komisija uh, vis kartodavo, jog teksto atverti negalima, jis yra toks, koks yra, tačiau už ką mes dabar turime balsuoti Europos parlamente, juk ir Belgija, ir kitos valstybės narės pasakė, aiškiai pasakė, jog vietuos tokį susitarimą, jeigu nebus atlikta reikalingų pakeitimų susijusių su investuotojų ir valstybių ginčių sprendimo procesais. Ir mes, kaip Europos parlamento nariai, Man atrodo, kad netinkamai naudojame savo mm, e, turimas priemonės šiame procese. Juk kalbant apie mūsų vaidmenį, mes turime ginti europinius interesus prekybos politikos rytyje ir mes turime aiškiai suvokti, koks e, tai yra procesas, kaip Europos parlamentas gali jį įsitraukti ir kas nutiks tuo atveju, jeigu nebus reaguojama į uh, E, visuomenės e, susirūpinimą. Vienos konvencijoje yra kalbama apie skirtingų priemonių e, hierarchiją ir kalbant apie tai, norėčiau pritarti kolegai, kuris minėjo, reikia aiškios analizės, kurią atliktų komisija, kuri vardintų, kas yra teisiškai saistančio pobūdžio, kokią įtaką tie dalykai darys. Ir mano nuomonė tai taip pat prieštarauja ir e, kai kuriems pareiškimams, taip pat e, priemonėms, kurios yra parengtos. Ir sakoma, kad e, turi būti patvirtint, e, kad e, jungtinis CETA komitetas turi patvirtinti sprendimus ir Kalbant apie e, priemonės, e, džiugu, kad e, darbo saugos standartai tampa privalomi, tai yra tikrai labai svarbus žingsnis į priekį. Kalbant apie tvarios plėtros skyrių, man atrodo, kad jis visai neblogai buvo parengtas. Dabar dar dėl tos pozicijos, kuri buvo paskelbta komisijos deklaracijoje, dėl Vokietijos konstitucinio teismo sprendimo kuriame yra pasakyta, kad toks sprendimas negali būti priimtas ateityje ir man atrodo tai yra toks tiesioginis prieštaravimas. Tad kol neišsiaiškinsime, kokia yra hierarchija, kaip reikia spręsti kylančius prieštaravimus, bus sudėtinga prašyti Europos parlamento narių, e, e, prašyti balsuoti už kažką, kas dar neįgavo galtinės formos ir tai tikrai nėra tinkamas demokratinis procesas. Ačiū. Dėkoju, panas Obermeier. Danke, Herr Vorsitzende. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien jau buvo šiek tiek užsiminta apie tai, kad ši diskusija eilinį kartą yra pakankamai svarbi, tačiau vėl tik tai tik diskusija vyksta, kai kurie kolegos jau nuo tų diskusijų pavargo laukdami konkrečių rezultatų ir jau pribrendo laikas tos rezultatus patvirtinti ir pripažinti parlamente ir taip pat įtraukti juos į susitarimo tekstą priešingo atveju, tai būtų tik tai tam tikra užimtumo skatinimo terapija. Nepaisant to, reikia nepamiršti ir valstybių narių ligmens, kadangi jos taip pat turės pritarti šiam susitarimui ir tokiu būdu mes galime sulaukti dar nemažai priekaištų ir pastabų bei kritikos ir Austrijai šis klausimas ir Austrijos parlamentui taip pat yra svarbus, todėl tikrai verta dėl problemų diskutuoti ir kalbėtis. Tikrai man keista, kad reikia atsiprašinėti už tai, kad e, kolegoms kyla tam tikras susirūpinimas arba jie vertina sustarimus skeptiškai kelia klausimus, tai yra mūsų pareiga. Mes turime kelti šios klausimus, e, taip gindami piliečių interesus. Noriu pasveikinti Valonijos atstovus už drąsą, padėkoti jiems, kad jie sugebėjo pasitelkdami tinkamus argumentus e, savo bejonės pareikšti. Tikrai būčiau apsidžiaugęs, jeigu ir Austrijos federalinė vyriausybė būtų panašiai pasielgusi. Du konkrečius e, klausimus noriu užduoti, kurių pasigendu bendroje diskusijoje ir dokumente. Man būtų buvę labai svarbu ir mano tevinainėms taip pat, jeigu svarbiausias Europos principas apdairumo principas būtų įtrauktas kaip privalomas į susitarimo tekstą. Ir kai kurie kolegos bando čia mus nuraminti, kad tas apdarimo principas vis tiek bus taikomas, nes mes nesisakysime savo standartų, taip viskas yra gerai ir gražu, tačiau tikrai būtų buvę dar gražiau, jeigu apdairumo principas būtų privaloma tvarka įtrauktas į dokumento tekstą, nes ir čia pereinu prie antrojo savo klausimo, man taip pat kyla e, nemažas susirūpinimas dėl reglamentavimo principo, dėl jo reikšmės e, ir mes negalime iškai įvertinti, kaip ta struktūra institucija atrodys, kaip ji praktiškai veiks ir tai taip pat kelia tam tikrą grėsmę, kadangi aiškių apibrėžimų nėra pateikta, todėl e, manau, kad uh, Ši struktūra apriepia taip pat ir kai kurios klausimus, kurios, kurie mūsų manimų tik tai bus išsprendžiami ir iš tiesų čia mes nesielgtume populistiškai, jeigu apsvarstytume šios aspektus tiek savo parlamente, tiek ir valstybių narių parlamentuose. Povinas Frielneris dabar. Ačiū. ES esmė, sakyčiau, yra suverenumo atidavimas. Nekartą apie tai kalbėjome migracijos srityje, reikia daugiau suverenių gali atiduoti gynybos politiką, kitas sritis, daugybės sričių e, dabar svarstama, kuriuose valstybės narės pačios negali išsiversti. Tačiau susėdė e, e E, protingi žmonės 57 metais nusprendė, kad e, būtų neblogai sukurti muitų sąjungą, atsisakant dėlės suvereniteto. Ir nuo to laiko viskas taip ir vyko, sėkmingai dirbome iki dabar. Šioje jau daug, daugiau žmonių bando sugalvoti, kaip suverenitetą atgauti, atsimti, kaip jį nacionalizuoti gal, kalbam apie tai, kad galbūt ne tik Europos parlamentas, bet ir regioniniai parlamentai turėtų balsuoti dėl daugybės dalykų. Žinoma, ir tai būtų pražutinga priekybos politikai ir ES sąjungos gebėjimams veikti tose srityse, kur turime įgaliojimų, kur, kur suteiktos pamatinės kompetencijos. Ir, ir kiti prieš mane kalbėję ir aš noriu paklausti štai, kad ES priekybos politika, joje yra betvarkė. Kaip toliau elgtis, kai, kur eiti, neužtikrinamas Europos parlamento legitimumas. Aš klausiausi ponios Malmstrėms spaudos konferencijos. Ji nesakė, kad yra teisinio neiškumo aspektai dėl to, ar yra mišrios pobūdį. Miš, mišrus sutarties pobūdis ar ne. Komisija mano, kad tai yra ES, išimtinė ES sudaromas susitarimas. Mes, kadangi mes skaitome sutartis, šis parlamentas mano, kad, kad m, turi būti užtikrintas demokratinis legitimumas ir kad mes teigiame, kad turi būti ir, ir kompetencijos ir mums suteiktos dalyvauti. Tačiau dėl politinių priežasčių komisija buvo pakankamai išmintinga ir nusprendė, kad tai yra mišrus susitarimas, miš, mišrus pavadžio susitarimas. Kai kas šiame parlamente teigia, kad tai geras susitarimas. Tačiau kai kas abejoja ir tų. Tai reiškia, kad jie abejoja šio parlamento par, e, demokratiniu legitimumu. Tai ką mes čia tada darome? Koks, kokia prasme dalyvauti susitikimuose, kuriuose dalyvaujame pastaruosius e, 12 metų, jeigu tai nėra geras politinis susitarimas? Ir jau daug kartų įvairiausiose diskusijose tai girdėjau. E, kad keliami klausimai. Atsakymas labai gerai, labai gerai, kad keliate klausimus. <coughs> Piliečiai kelia klausimus. Aš perdodu piliečių klausimus parlamentui. Aš norėčiau dar pasiūlyti vieną priedą šioje strategijoje. Galbūt reiktų pabandyti kai kuriuos iš tų klausimų atsakyti. Galbūt reikėtų pradėti bandyti aiškinti dalykus. Nežinau, kiek dar paaiškinamųjų deklaracijų, kiek paaiškinamųjų deklaracijų uh, <clears throat> citos CETA klausimų jau padaryti. Aš sakyčiau, jas galime priskirti e, kaip išaiškinti CETA visiška, visiškiams kvailiams. E, viskas susijęs su mėsa, kitais dalykais. Netgi šioje salėje tie patys klausimai kartojasi ir kartojasi. Kaip skaityti CETA arba išginamasias deklaracijas, kuriuose ir kaip pateikti atsakymus piliečiams ir atsakyti į tuos klausimus, vietoj to, kad toliau kartotume tuos mitus. Galbūt tie, kurie kartoja neteisingus dalykus apie e, GMO, apie valstybės tarnybą, arba jie neskaito, arba jie klysta, nes viskas yra tekste. Grįžkime prie investicijų apsaugos. Nesuprantu, kaip galima teikti kaip, tai, tai, kas buvo šiandien pasakyta. Pirmą kartą kalbame apie privataus teisingumo elementą ir valonai staiga susigaudė, kad yra, egzistuoja toks dalykas kaip investicijų apsauga. Tai yra pokštas. Belgija turi 22 e, šalis prekybos sutartičių, kuriuose yra numatyta ISDS sistema ir procedūra. Vieną kartą belgai buvo padoti į teismą pagal tą procedūrą, bet jie, bet jie laimėjo toje byloje. E, belgai sudarė dvi dvišalių investicijų sutartį su Panama ir Kazahstanu. E, kada vyko diskusijos dėl to, ar jie sakė, kad nori atsisakyti visų galiojančių sutarčių. Ne, ne, ne, klausimas netame. Bet galbūt. Galbūt reiktų užduoti šį klausimą poniai Arenai, kuri buvo Belgijos vyriausybės ministrė ir kuomet jie, kai pasirašė Belgijos vyriausybė sutartį su Panama ir Kazahstanu, ar buvo kažkokių problemų, uh, O kodėl dabar čia kilo šios problemos paskutinę minutę? Aš neišgirdau atsakymų į klausimus. Aš sakyčiau, kad Belgija turėjo apsčiai galimybių gauti atsakymus į savo klausimus. Būtų įdomu, kai komisija pasakytų, kiek kartų komisija e, atsiskaitinėjo tarybai apie CETA. Galbūt pasakytumėt, kiek kartų šiame parlamente atsakinėjote į klausimus apie CETA. galbūt net nėra skirtumo, ar jūs ateinate, ar dalyvaujate, ar ne, nes akivaizdžiai niekas jūsų nesiklauso. Dank u wel, eh, dank u wel meneer de voorzitter. Ik ben uh, zelf ook parlementslid afkomstig uit. Eh, Ačiū, pana pirmininkė, aš taip pat uh, esu parlamentaras iš Belgijos, tačiau ne iš Valonijos, o iš Flandrijos, o Flandrija besąlygiškai remia CETA susitarimą. Mano NVA partija yra didžiausia Flandrijos ir Belgijos partija. Uh, Su atstovai yra Flandrijos ir federalinėje vyriausybėje. O pirmininkė sako, ponia Arena, aš norėčiau įsiterpti, arba mes turėtume leisti galimybę Belgijos atstovams atsakyti sakytą kritiką, arba mes apsiribuojame paprasčiausiai diskusijų. Dabar arba turime suteikti galimybę atsakyti, arba leisti diskutuoti Belgijos atstovams tarpusavį. Apsiraminkite, ponas Lums dabar šnek. Pone pirmininkė, kaip ir ponė Arena, aš laukiau savo eilės ir aš tikrai nenoriu užsipulinėti, aš noriu tik paraginti. Nes aš taip pat esu Belgijos atstovas ir aš kalbu svarbios mm, Belgų partijos vardu. Pirmiausiai, Valonija turi visas teisės elgtis taip, kaip elgesi. Nes Valonija yra e, visapuškai demokratinis e, regionas ir visi sutarėme dėl to, kad mums daugiau demokratijos reikia. Taigi tai, kaip pasielgia Valonija, kaip pasielgia pagristai, ji turi tam tokią teisę ir tikrai to džiaugiuosi, kaip ir džiaugiuosi dėl to, kad socialistų frakcija šiandien pritarė AKR e frakcijos nuostatai, kad nacionalinės valstybės e, turi būti išklausomos tokiuose diskusijose. Kitas dalykas, manau, kad tai, kas per pastarąją diskusiją vyko, paskutiniu momentu yra labai naudinga ir leidžia mums daug lengviau organizuoti savo viešuosius ryšius. Šiandien ponas Fjellneris e, pagristai kalbėjo apie tai, kad yra per daug klausimų ir per mažai atsakymų, taigi mes dabar turėtume pasitelkti papildomą argumentą šios dienos diskusiją, tai yra viešuosius ryšius iš Valonijos pusės ir e, Valonijos e, viešiai ryšiai buvo labai paprasti, jie apriepė taip pat ir atsakymus į tuos svarbiausius keliamus klausimus, siekiant uh, pasitelkti atitinkamus žmonės e, ir jų argumentus, tai yra tuos žmonės, kurie pritarė atitinkamiems požiūriams e, ir jie tą darė iki paskutinio momento, taigi tie viešiai ryšiai tikrai buvo labai gerai organizuoti ir ten buvo, pažiūrėjau, parašyta, kad uh, Pasirašius CETA susitarimą hormonais šeriamos vištienos Europoje nebus ir tą pasakė Valonijos atstovai, taip pat buvo pasakyta, kad visuotinės svarbos paslaugos e, draudimo sistemos, draudimo fondai bus apsaugoti, ne aš tą sakau, tačiau Valonija tą sakė, taip pat nebebus jokių privačių teismų, ne aš tą sakau, Valonija tai patvirtina, penktasis dalykas, nebus jokių trojos ar ženklių galimybių tarptautiniams koncernams e, savo nesažiningą veiklą vykdyti. Socialistų partija savo komunikate tą pasakė, nacionalinės kilmės bus apsaugotas, septinta vietas žemės ūkis, mūsų maisto produktų kokybė bus apsaugota. Ne aš tą tvirtinu, o Valonija. Aštunta. E, smulkus verslas galės lengvesnėmis sąlygomis paprasčiau eksportuoti. Ir tai yra labai svarbus argumentai, kurie išriškėjo diskusijos eigoje. Išriškėjo tik dėl to, kad Valonija iki paskutinio momento priešinosi šiam susitarimui. Aš manau, kad pats smagiausias dalykas visame šiame kontekste yra ta, kad nebuvo pakeista nei viena CETA susitarimo raidė dėl šios diskusijos. Nieko naujo iš šios klausimus nebuvo atsakant e, pasakyta, paprasčiausiai buvo remiamasi e, jau e, parašytų CETA susitarimo tekstu. Jokio naujo CETA susitarimo nėra, jis liko senas, ne viena raidė nebuvo pakeista. Dėl investuotojų teismų sistemos ICS kilusi diskusija buvo parengtas atinkamas aiškinamasis raštas ir Jame taip pat labai aiškiai patvirtinama tai, ką, apie ką mes jau žinome e, daugelį metų ir mėnesių, nebus jokių privačių teismų, e, pradės veikti nepriklausoma teismų struktūra ir čia tikrai negalime kalbėti apie jokią naują diskusiją, visa tai e, jau buvo seniai žinoma, tik tai buvo dar kartą veiksmingiau suprantamiau patvirtinta. Taigi, mėly e, kolegos, mes dabar puikiai žinome, apie ką mes balsuosime, dėl ko mes balsuosime, nes e, šios dalykus e, žinojame jau ilgą laiką. Aš ką tik grįžau iš Junktinių valstybių, 9 val. ryte nusileidau oro uoste ir išklausiau paskutinį Donaldo Trumpo kalbą, nes stebėjau rinkimus ir galiu tik tai Įsivaizduoti, kad žalieji turbūt džiaugiasi e, Europos parlamente JAV prezidento rinkimų rezultatais, nes dabar jie e, turės sąjungininką kovodami e, prieš laisvą prekybą, už protekcionizmą, už izolaciją. Taigi dabar jie rado <clears throat> tą asmenį, kuris kovos su jais šioje kovoje. Tai yra ponas Trumpas, tačiau jo pirmoji kalba po paskalbus rinkimų rezultatus buvo daug nuosaikesnė, taigi aš visiškai vilties neprarandu dėl pono Trumpo, taip pat neprarandu, nepaisant to, kad mano viltis dėl ilgiausiai trunkačių diskusijų šiame parlamente yra šiek tiek mažesnis. Ponas Šolcis dabar, prašau. Ačiū. Aš esu labai susirūpinęs dėl būsimo JAV prezidento, ypač pasiklausus dabar kolegos paskutinių žodžių Aš e, tikrai e, tikiuosi, kad e, kolega Launės nėra teisus, palygindamas trumpą su žaliaisiais. Iš tiesų mes laikome skirtingų pažiūrų dėl to, kaip turėtų veikti ekonomika, socialinės apsaugos sistema, kaip turi būti ginami viešieji interesai arba teikiamos visuotinės svarbos paslaugos ir apie šios aspektus reikia nepamiršti, o šiuo naujų sustarimu mes <clears throat> pasakome, kaip norime organizuoti ekonominę veiklą šiandien. Kokį poveikį tai turės apie tai diskutuoja tiek valstybės narės, tiek Kanados visuomenė. Turėtume nepamiršti diskusijų vykstančių Kanadoje. Daugiausiai nerimo mums kelia klausimai, kurie yra susijęs su teisiniais aspektais. Ar Europos parlamentas tik dabar jau pradeda svarstyti pasirašyta e, tekstą, dėl kurio jau baigta dėrėtis. Jeigu mes būtume anksčiau pradėję dalyvautis šiame darybų procese, tik netgi tą darėme, tačiau e, turėjome tą teisę demokratinėmis priemonėmis išsikovoti. Ir e, tokiu būdu mes parodome, kad mums rūpi, kaip atrodys ES ateitis ir kad uh, jos neužgoš nacionalistiniai regioniniai interesai. Mes siekiame, kad regionuose valstybės narėse gyventis piliečiai taip pat dalyvautų ES integracijos procese. Tai mums yra svarbu ir šie aspektai svarbus diskutuojant ir apie CETA susitarimą, apie visus kitus laisvos prekybos sustarimus, kurie turės labai prieštaringo poveikio mūsų tikroviai, todėl manau, kad yra visiškai normalu ir logiška, kad mes laikomės skirtingų nuomonių, kurias turime pristatyti diskutuodami Europos parlamente. Bet manau, e, tą patį pasakyti. Tai turėtume ir apie klausimą, ar šis sustarimas turi būti mišrus ar nemišrus. Vokietijos konstitucinis teismas yra pasakęs, kad Vokietijos vertinimu uh, egzistuoja sritis, kuriuose sprendimai turi būti, sprendimai turi būti priimami Vokietijos lygių. Tai apriepia taip pat ir investicinę veiklą. Ekonomikos ministras yra paskelbęs atitinkamą pareiškimą, pagrįsdamas šį teiginį. Taigi e, Europos politikai gali, remdamėsi Konstitucijos teismo sprendimu, Vokietijoje kelti klausimą, kokį poveikį šis sprendimas turės ateities susitarimams, taip pat ir CETA susitarimai, todėl manau, kad tikrai gerai, kad atvyko komisijos atstovas ir kad dabar gali išsklaidyti tam tikras mūsų abejonės arba atsakyti į klausimus dėl teisinių e, procedūrų, e, papasakoja apie tai, kai vyko diskusijos per pastarąsią savaitę tarp tarybos ir komisijos. E, Parlamentas buvo paliktas už šių diskusijų salės durų. Dar turime grįžti ir prie paties susitarimo, nes Danielis ir Kristoferis e, apie tai kalbėjo. Taip, kritika reiškiama dėl skirtingų dalykų, taip pat ir vertinimi e, šio sustarimo aspektai skirtingai. Mes, pavyzdžiui, griežtai pasisakome prieš tą neigiamų sąrašų e, įtraukimą į E, sustarimo teksto nesižvelgiame čia tam tikrų grėsmių visuotinės svarbos paslaugams, paslaugoms. Mes taip pat pasisakome už tai, kad į sustarimo tekstą būtų įtrauktas privaloma tvarka apdairumo principas, tačiau buvo susitarta kitaip ir dabar turime visuomenį atitinkamai pristatyti jau e, pasiektą e, susitarimą, paaiškinti, ką jis reiškia Trečias dalykas susijęs su diskusija vykstančia Belgijos viduje. Belgija taip pat yra federalinė valstybė ir joje šie klausimai rimtai yra svarstomi ir aš norėčiau, kad kiekvienas ministras prieš pasirašydamas atitinkamas susitarimus e, atsiklaustų savo valstybių parlamentarų nuomonės ir tuomet mes galėtume išsklaidyti tas abejonės dėl ES įgaliojimo priepties ir dėl tų sričių, kuriuose sprendimai turi būti priimami ES institucijose ar <clears throat> valstybėse narėse ar e, atskiriuose regionuose priklausomai nuo to, kokią įtaką ir poveikį daro atitinkami sprendimai minėtoms struktūroms. Taigi, e, Tokiu būdu mes paprasčiausiai išsklaidytume arba sumažintume piliečių nusivylimą, išsklaidytume jų baimės ir neleistume populistinėms politinėms jėgoms e, pasinaudoti situaciją. Manau, kad mums reikia to, e, e, tų demokratinių struktūrų, to demokratinio įsiklausimo į vieni kitų, vieniems į kitų nuomonę ir Turime stiprinti demokratiją, prisimdami atitinkamą atsakomybę, todėl manau, kad reikia skirti ir pakankamai laiko rimtam mm, siūlomų susitarimų įvertinimui, todėl aš tikrai norėčiau arba norėjau, kad būtų tvirtinama diskusija. Dauguma frakcijos pasisakė narių prieš tai, tačiau nepaisant to, aš tikiuosi, kad vis tik tai tie klausimai bus įtraukiami. E, į platesnio masto diskusijas ir vis tik tai, kad rezoliucija bent Europos parlamente bus atitinkamai tvirtinama. Karolin, dar pabaiga, bet labai trumpai. Taip, labai trumpai, dėja, jūs mane pamiršote. Per pastarąsias savaitės diskutuojant dėl CETA susitarimo iškilo labai daug neiškumų klausimų ir reikia juos atsakyti prieš priimant sprendimą dėl šio susitarimo. Manau, kad yra labai svarbu pagalvoti apie tai, kodėl tiek daug klausimų kyla, kodėl tiek daug neiškumų atsiranda. Manau, kad Europos parlamentas per e, nepakankamai buvo įtrauktas į darybų procesą ir kad nepakanka vien tik tai rezoliucijų tam, kad komisija atsižvelgtų į mūsų pasiūlymus ir kai darybos baigsis, mes neturėtume tik tai sakyti taip arba ne pasiektiems susitarimams, tai yra pritarti, nepritarti, mums reikia daugiau laiko, kad viską išsameu įvertintume. Aš manau, kad šiame susitarime turėtų būti daugiau e, saugumo užtikrintumo. Šiandien buvo minėta investuotojų teismų sistema, e, naujas e, deklaracijos ir pareiškimai, laikinasis e, taikymo, laikino taikymo apibrėžimas, nežinome, ką tai reiškia. Dar neaišku yra, kokį poveikį šiam sustarimui turės Junktinės karalystės išstojimas, jeigu apskritai turės, taigi konkrečių atsakymų šios klausimus mes negirdime šiuo metu, tačiau tikrai turime juos išsamei apsvarstyti ir tuos atsakymus gauti. Mes tikrai neprieštaraujame visiems pasiūlymams, turime tuos klausimus išdiskutuoti, rimtai įvertinti. Mūsų visuomenė, mūsų žmonės e, tikrai yra labai susirūpinę e, šią temą ir klausimų, nes visi dabar Europoje žino, kas tai yra CETA, nereikia papildomai aiškinti, tačiau mes turime tikrai žinoti, dėl ko mes balsuosime, tokia yra mūsų teisė, niekas iš, jos iš mūsų negali atimti. Taigi, Mauro, e, atsakykite į Editas klausimus. Ačiū pirmininkė. Thank you. Visų pirma, atsiprašau už tai, kad pavėlavau. Aš pats užaugau Italijoje, e, mieste, kuriame buvo paplitusi plieno pramonė ir turiu pasakyti, kad Mane nustebino šiandien įvykusi demonstracija e, šalia komisijos pastato, nors ten mačiau vos keletą pagyvenusių žmonių, kurie būriavosi, tačiau man vis dėlto nebuvo leista išeiti į lauką, todėl kad neva tai grėsė pavojus mano gyvybei. Išklausiau tos klausimus, kuriuos spėjau, taip pat girdėjau pirmininko apibendrinimus dėl tų klausimų, kurie buvo pateikti man dar čia nesant. Pasistengsiu atsakyti į tos klausimus, kurie buvo užduoti. Be abejo, laiko nėra daug, jeigu kažką praleisiu. Galbūt dvi šalių pagrindų dar būtų galima šios šį bei tą pasiaiškinti. Buvo klausta, kaip tos deklaracijos apskritai buvo parengtos. Na tai nėra kažkoks naujas ar keistas dalykas. Taip, galbūt šiek tiek dramatiškiau viskas klostėsi nei paprastai, tačiau mes turime tam tikrą vaidmenį, kalbant apie sprendimų prieimimų proceso užtikrinimą valstybėse narėse ir mes įmamės kažkokių veiksmų, kai mūsų yra paprašoma. Pavyzdžiui, Vokietijos federalinė vyriausybė prašė atvykti į šalį, padiskutuoti su ministerijų atstovais, taip pat žemių atstovais. E, buvo kalbama apie viešasias paslaugas, kultūros paveldo apsaugą. Per pastarąsias keletą savaičių vykstant diskusijoms dėl CETA, uh, E, susisiekėme su um, pustuzinių valstybių narių, e, palaikėme ryšius su nacionalinėmis vyriausybėmis ir tik Belgijos atveju mūsų buvo paprašyta um, užmėgsti ryšį su regioninėmis vyriausybėmis. Tai padarėme Belgijos federalinės vyriausybės prašymų, žinojome, kad e, Valonija kėlė tam tikrų problemų Ir turiu pasakyti, kad tai buvo itin produktyvus darbas. Jų komisijos vaidmuo yra aiškinti, užtikrinti procesų veiksmą. Ir kai matydavome, kai mūsų paaišk... kad mūsų paaiškinimų nepakanka, mes visada stengiamės arba kartu su kanadiečiais parengti tas bendras aiškinamasias priemonės arba rengti europinius pareiškimus. Buvo parengta ir komisijos, ir tarybos deklaracija, netgi kai kurių atskirų valstybių narių pareiškimai buvo parengti, kalbant apie šias priemonės ir jų pobūdį. Kai kurie komiteto nariai šiandieną jau minėjo, kad e, tai yra aiškinamosios priemonės. Ir man atrodo, kad 38 e, deklaracijoje teisinė prasme yra išaiškinta, tuos paaiškinimus pateikė tarybos e, teisės tarnyba, ir komisija pritarė tam, kas ten yra išaiškinta. Tai nėra e, CETA sustarimo pakeitimas, tai yra tiesiog papildomas paaiškinimas. Ir tas paaiškinimas, e, taip pat e, kaip aiškina teisės tarnyba, turi teisinę, teisinę galę. Ir teisiškai saistanti pobūdį. Ir kalbant apie šalių paskelbtas deklaracijas, mes e, taip pat stengiamės parengti tam tikrus sąrašus, išsamius sąrašus, kuriuose būtų pateiktos konkrečios nuostatos, e, kurio, su kuriais yra susiję tų aiškinamųjų priemonių skyriai. Tokį prašymą pateikė Valonijos vyriausybė. Dabar dėl europinių deklaracijų. Tarybos teisės tarnyba taip pat e, laiko jas to aiškinamojo konteksto dalimi. Jos yra viena šalis, parinktos ES valstybės narės, tačiau jos yra susijusios su m, mm, tokiais bendraisiais aspektais, pavyzdžiui, atsargumo principas. Taip, e, tai yra minima aiškinamojoje priemonėje Ir yra e, kalbama apie tai, kad Kanada Europos Sąjunga įtvirtina atsargumo principą, kaip kad m, mm, yra numatyta tose tarptinėse sustarimuose, kurie yra pasirašyti. Tačiau jeigu kažkoks klausimas nėra paminėtas tarptinėje sutartyje, tai reiškia, kad nėra daroma įtaka nacionaliniams teisės aktams susijusiams su tuo aspektu. Bet kuriuo atveju, norėdami užtikrinti visišką aiškumą, mes dar paskelbėme deklaraciją kurioje sakoma, kad jokia CETA dalis mm, neprieštarauja ES teisės aktams susijusiams su atsargumo principu, o kuris yra įtrauktas į sutartį dėl ES veikimo. Ir niekas CETA sutartyje nekels grėsmės e, tam principui. O kodėl atsargumo principas nėra išsamei paminėtas CETA susitarime? Uh, Na, kadangi nėra prašoma mm, atšaukti tą atsargumo principą, nustoti jį taikius, tai tiesiog buvo nuspręsta e, tiesiog mm, ne, papildomai neįtraukti šios nuostatos. Tad kalbant apie tas paskeltas deklaracijas ar pareiškimus, jų aiškinamoji vertė yra panaši, yra ta bendroji priemonė, e, E, kuri taip pat e, prijungia Kanadą ir kalbant apie ES valstybės narės. Svarbu yra tai, kaip jos taikys pasirašytą susitarimą ir vienas iš neiškumų buvo susijęs su ta viena, viena šalia valstybių narių deklaracija. Tai buvo aptarta su komisija, su tarybos sekretorijatu. Ir kol kas komisija negali komentuoti e, tikslumo ar tikslų susijusių su um, vykusiamis diskusijomis. Tačiau, kai konsultuodavomis su valstybėmis narėmis, mes tiesiog bandydavome išsiaiškinti, ar e, tos deklaracijos, kurias valstybės narės paskelbė, atitinka uh, ES teisės aktus, taip pat kitas, kitus pareiškimus susijusius su susitarimu. Dar vienas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Buvo kalbama apie opt-out pasitraukimo galimybę iš laikinojo taikymo. Nėra tokio dalyko. Nėra opt-out nuostatos. Keletas valstybių narių norėjo aiškiai pasakyti, kad jei kai ką, kas yra tiesiog įstatymo pakartojimas ir uh, jeigu įstaiga valstybėje narėje būtų apkaltinta pažeidusi tarptautinės sutarties sąlygas, tokiu atveju e, valstybė narė negalėtų ratifikuoti susitarimo, o Pačios valstybės narės negali sustabdyti naujosios, naujosios sutarties taikymo, negali to padaryti vienašališkai, negali įtakoti laikino taikymo. Tačiau jeigu valstybė narė informuotų, e, kad negali e, ratifikuoti tokio sustarimo, nes tai yra nekonstituciška, tada ES turėtų imtis veiksmų ir nutraukti tą sutartį. Nebent būtų imtas į kitų veiksmų, kad būtų pašalintas tas nekonstitucinis aspektas. Dar vienas dalykas, kalbant apie deklaraciją. Kalbant apie ratifikavimą, tai gali būti susiję ir su tuo, kas deklaracijoje įvardyjama kaip kiti konstituciniai pro procesai. Panaudojame tą formulę, todėl, kad buvo patikta tokių valstybių narių prašymų ir todėl, kad valstybėse narėse tie konstituciniai teisiniai procesai yra nevienodi. Parlamentai, e, nacionaliniai parlamentai yra suverenus ir Ir kalbant apie parlamento nuomonę, um, jie yra žinoma būtent tam parlamentui ir deklaracijoje yra sakoma štai kas. Jeigu vyksta kažkokie nekonstituciniai procesai, kalbant apie parlamento ratifikavimo procesus ir tai reikštų, kad ratifikavimo procesas nepavyks valstybėje narėje, tada sutartis negali, negalėtų būti ratifikuota ir e, laikinasis taikymas nebūtų galiojantis ir tada ES turėtų imtis veiksmų. Tačiau nuspręsti, ar um, tokių žingsnių reikėtų imtis, būtent valstybė narė turi tai nuspręsti, turi pateikti pranešimą, mm, tai turi padaryti parlamentas, vyriausybė ar kažkokia kita institucija. Nėra kažkokios konkrečios formulės, kaip viskas turėtų vykti, nes tokie dalykai nėra dažnai pasitaikanti praktika. Tad kalbant apie deklaraciją, E, svarbi yra būtent tarybos parengta deklaracija, o valstybės narė savo deklaracijose kalba apie bendrojo pobūdžio aspektus. Net ir tos valstybės narės, kurios nesieja save su ta deklaracija, jeigu jos praneštų ES institucijoms, kad negali ratifikuoti CETA susitarimo, kokios bebūtų to negalėjimo priežastis, ar tai būtų kažkokie nesuderinamumai su konstitucinė sistema, ar dėl to, kad mm, parlamentas mm, nustatė, jog e, nebus įmanoma ratifikuoti sutarties, tada ES institucijos turi imtis veiksmų laikantis ES procedūrų. Ir kalbant apie tas procedūras, bei laikinai taikymą, reikia tarybos sprendimo. Ir kalbant apie susitarimą, greičiausiai čia reikėtų įtraukti ir parlamento, parlamentą. Dabar dėl sustarimo mišraus pobūdžio. Žinote, kokia yra e, pirmininko Junkerio pozicija šio klausimu. Ir galėčiau pasakyti štai ką. Teisinė prasme e, e, klausimas jau yra pajudėjęs, taryba priėmė sprendimą. Tai yra teisiškai įpareigojantis sprendimas pasirašyti sutartį kaip mišrę sutartį. Valstybės narės taip pat individualiai pasirašo sutartį, tada sustartis yra pateikiama mm, parlamentui, jis turi ją išanalizuoti ir tada taryba duot, turi duoti galutinį pritarimą. Ar kažkaip kitaip galėjo tai vykti? Tai jau nėra svarbu, nes teisinė prasme procesas jau yra prasidėjęs. Gali būti, kad ateityje panašių klausimų taip pat iškils, tačiau tikiuosi, kad tokiu atveju Europos Teisingumo teismas galės pateikti reikalingų išaiškinimų. Tai tikrai neskau, kad šios diskusijos nėra svarbios. Ir kalbant apie CETA susitarimą, taip galbūt politiškai tai yra svarbu, tai jau yra jūsų sprendimas, tačiau teisinė prasme tai kažkokios įtakos CETA susitarimų nedaro, nebent kažkokiems ateities susitarimams. Dabar dėl klausimo susijusio su laikinuoju taikymu ir tuo, kas vyktų to laikino e, taikymo metu. Tai, kas būtų taikoma laikinai, įsigaliotų ir būtų naudojama. Ir tas jungtinis komitetas taip pat vykdytų savo veiklą. Pirmasis dalykas, kurio įsipareigojame, kurio įsipareigojame nedaryti, tai yra nesiūlyti komisijai jungtinio komiteto uh, sprendimo nei išklausę Konstitucinio teismo, kuris e, analizuoja tą klausimą, tai yra Vokietijos konstitucinis teismas ir manau, kad 17 metais turėtų būti paskelbtas sprendimas. Ir tikrai vargu ar galima tikėtis jungtinio komiteto sprendimų jau pirmąjį laikinojo taikymo mėnesį. Tai taip pat yra labai svarbu, kalbant apie darbo programą e, susijusią su ICS, tai yra investuotojų ir valstybių ginčių sprendimais. Jeigu pažvelgtume į ICS istoriją, turbūt prisiminsite tas diskusijas, kurios vyko komitete ir jos vyko ne vieną kartą. Ta teismų sistema buvo kuriama, o e, sutarties su Kanada E, numatyta sistema yra netokia išsami kaip ta, kuri numatyta Vietnamo, sutarties su Vietnamu. Taip, ten taip pat yra kai kur nuostatos dėl peržiūros ir kai kurie e, tos sistemos elementai išsigalioja iš karto po sutarties įsigaliojimo. E, sutarties su Kanada, e, kadangi viskas vyko, darbas vyko labai sparčiai, kai kurie e, E, elementai buvo atnaujinti. Sulaukėme panašių klausimų ne tik iš Valonės, bet ir iš daugybės valstybių narių. Ir klausimai daugiausiai lietė, kaip bus užbaigtas tas procesas. Klausimas apie, klausimų apie teisėjų skirimą apie jų specializaciją. Mes e, į tuos klausimus nesakėme, nes numatyta, kad kiekviena šalis pasirenka teisėjus, kaip jų nori. Mes galime pasakyti, kaip mes parinksime Europos teisėjus ir kaip mes kontroliuosime kitų teisėjų parinkimą. Elgesio kodekso klausimas. E, etikos taisyklės numatytos CETA sutartyje ir sutartyje su Vietnamu. E, ir prisimame dvišalius susipareigojimus jas tobulinti, patikslinti. Valonijos ir kitų susta žinia yra, kad taip labai svarbi sritis ir reikia aiškumo dabar, o ne vėliau. Jeigu peržiūrėtumėt aiškinamą įraštą, pamatytumėt, kad ten viskas yra paaiškinta ir kad e, čia remiamės kuriamos teismų sistemos pamatinėmis nuostatomis. Ir e, nuostatos dėl peržiūros tos sistemos yra įtrauktos į sutartis. Mes ką? Mes komisija e, jau dabar aktyvuojame tas nuostatas, o ne ateityje. Ir ten nurodyta, ko, kaip, kokia kryptimi dirbs komisija, kad pasiektų rezultato, e, kai vyks nuostata. Ta galima buvo suvokti, suprasti iš, išvykusių diskusijų. Jeigu tą galima supr suprasti, kodėl tada to garsiai nepasakyti, kodėl garsiai neįsipareigoti, kad, nekeisi, kad atitie nepakeisi pozicijos, taip ir padarėme. Teko įtikinti Kanadą ir tai reiškia, kad Kanada dalyvavo diskusijose, kaip jūs taip puikiai žinote, Kanada labai entuziastingai sutiko dėkti e, ICE teismų sistemą. Buvo tokia tikimybė, kad e, Kanada nesutiks, ir Valonija, Belgijos vyriausybė apsisaugojo nuo tokios galimos situacijos, aiškiai nurodydama, kad jeigu tai nebus padaryta, mes nesirengėme ratifikuoti tos starties. E, parlamentai yra suverenus ir jie šiandien gali sakyti, kad jie nenukirsto sutarties, o rytoj gali tai padaryti. Tai svarbus politinis pareiškimas, kokiomis sąlygomis Belgija yra pasirengusi, e, bus pasirengusi ratifikuoti susitarimą. Mums problemų čia nekyla, manome, kad tai teisingas kelias. Ar Kanada nuspręs, kad tai teisingas kelias? Bus, turėsime priemonę, už, prireiks laiko šiek tiek, kol viską uh, išsiaiškinsime, bet politinių požiūrių tai nė, nėra sudėtinga. Ir kai tas darbas bus atliktas, tikriausiai jau bus Vokietijos konstitucinio teismo sprendimas, jei nebus jokių problemų, tuomet mūsų nebesaistis įsipareigojimas nepriimti e, kai kurių sprendimų ir leisime valstybėms narėms, kuriams tai buvo ypač aktualu balsauti, balsuoti dėl šio klausimo. Tai buvo labai aiški pasakyta Valonijos, parlam, Valonijos vyriausybei ir Valonijos parlamente. Tai procesas, kuris vyksta tam tikrą laiką. Ir Belgijos pareiškime kur pasakyta, kaip Belgijos e, struktūra agentūros bendrauja viena su kita. Taip pat kalbama apie stebėsenos sistemą, kad, kad Belgija stebės, kaip komisija elgsis ir ką komisija darys. Komisija mano, kad tai nėra kažkokie suvaržymai, komisija mano, kad tai yra darbas, kuris, kurį mes privalome atlikti, tai yra mūsų darbas ir mums tikrai nekelia problemų tai, kad Europos veikėjai tuo užsima. Jeigu Europos parlamentas nuspręstų tai daryti, tai tą gali daryti ir nacionaliniai parlamentai. dėl teisingumo teismo. Teisingumo teismo buvo, prašy, buvo paprašyta išspręsti kompetencijų klausimą e, Singapūro, susitarime su Singapūru. Noriu pasakyti, kad ten numatyta ISDS tipo sistema, kurią esame įsipareigoję plėtoti ir priartinti prie ICS modelio. Diskusijos su Singapūru kol kas sustabdytos, e, laukiame, koks bus šių diskusijų rezultatas, tuomet grįšime prie to. Tačiau teismas negali nagrinėti kompetencijų ar, ar suteiktos kompetencijos e, daryti kažką, užsimti kažkokią veiklą, kuri netitinka sutarčių e, nuostatų. Jeigu tokia paraiška būtų paduota, tai reikštų, kad teismas iš anksto daro prielaidą, kad SDS neprieštarauja ir SDS sistema neprieštarauja sutartims, nes kitaip teismas net neprimtų svarstyti tos paraiškos. Belgija Valonijai pareikalavus ir pritarus kitoms federalinės e, valstybės struktūroms nusprendė, kad kuomet e, susipažins su ICS e, programa, kreipsis į teismą, kad teismas išsakytų savo nuomonę, ar ta kariama sistema atitinka sutartis. Mes neturime ketinimų kurti tokią ICS sistemą, kuri netitiktų sutarčių, todėl mm, esame tikri savo poziciją. Ar Belgija tai padarys? Tai e, suverenios Belgijos galios. Tai, kad Belgija tai labai aiškiai pasakė, suformulavo, e, nieko nekeičia. Visos Europos valstybės ir visos institucijos turi panašias galės ir tą galim, galima daryti bet kuriuo momentu. E, Europos institucijos atliko milžinišką darbą. Belgijai politiškai buvo svarbu nusiųsti žinę, kad jie, kad jie rengėsi tai daryti ir kad komisijai, komisijai dėl to neiškyla jokių problemų. Ir dar grįžtant prie teisingumo teismo, teismo, teisingumo teismo sprendimai, kaip sakė, kurie nariai sustiprina mūsų procesus, o ne susilpnina. Dar porą dalykų. Žemės ūkis buvo minėta ir galiu dar kartą pakartoti, kad CETA nekeičia mūsų teisės aktų žemės ūkio srityje. Negalima pardavinėti <clears throat> hormonais šertų gyvulių mėsos Europoje, negalima jos įvežti nei iš Kanados, nei iš kitur. <clears throat> Tokia, galio, tokia teisės, tokios teisės nuostatos galioja ir tas, ta, ta pati situacija bus ir su CETA. Saugikliai. CETA sutartyje nėra dvišalių apsaugos nuostatų. CETA uh, palieka tas teises, nesikesina į tas teises, kurios galioja pagal PPO susitarimus. Ir jums patikta deklaracija tai dar kartą primena, tai faktas. Ir turime teisę naudoti juos, naudotis tomis teisėmis, jeigu Kanados importuojami produktai atitinka visus reikalavimus. Ta pati situacija galiu ir Kanadai ar importas dėl importo uh, galima aktyvuoti prekybos gynybos instrumentus, tai kitas klausimas. Jeigu būtų viršytos kvotos arba jeigu būtų nusakytos labai uh, priekybą iškraipančios kvotos, tuomet pasitelkiami gynybos mechanizmai. Tačiau, kad ir dėl kokių priežasčių e, tai nutiktų, tokie instrumentai egzistuoja ir prireikus juos bus galima pasitelkti. Na, jau minėjau atsargu, atsargumo principą. Noriu pasakyti porą žodžių apie bendradarbiavimą reglamentavimo srityje ir, ir, ir tvarų vystimasi. Bendradarbiavimas reglamentų srityje, reglamentavimo srityje, tai ne pirmas atvejis. CETA sutartimi nematomos kažkokios virš nacional, kažkokios tai, e, pa, išskir, išskirtinių galiojimų turinčios institucijos, kur hierarchijoje kažkaip virš teisinėje hierarchijoje esančios aukščiau viršės institucijų, kurios galėtų priimti kažkokius e, teisės aktus. Bet kas, visi mūsų galimi susitarimai su Kanada turės būti gyvendinti prieimus jungtinio komiteto sprendimo. Jungtinis komitetas yra institucija, kur dalyvauja šalių, abiejų šalių atstovai. Kaip ir kitais atvejais, kaip ir kitose institucijose komisija atstovauja Europos komisija ir komisija nieko negalės daryti, jei, netu, jei ji neturės įgaliojimų leidimų. Jeigu, jeigu kalba eis apie esminius dalykus, e, turės būti ES institucijų sprendimas. Bent jau e, tarybos leidimas, daugeliu atveju pagal visapusišką sprendimų prieimimos procedūrą ir parlamento leidimas. Komisija pati savarankiškai negali priimti sprendimų, jeigu ES tam nepritarė. Ką? E, tvarios plėtotės ir. Uh, darbo srities. Ir, da, ir darbo teisų nuostatos yra saistančios, jos privalo būti taikomos. Ar egzistuoja gyvendinimo užtikrinimo mechanizmas? Noriu priminti, kad remiantis vieningą tarybos poziciją, kuriai pritarė ir parlamentas keletą kartų. Prekybinių sankcijų taikymas siekiant užtikrinti darbo teisų įgyvendinimo, užtikrinimo ir aplinkos saugos nuostatas yra svarstomas. Vyksta diskusijos šiuo metu Europoje ir mūsų pozicija gali pasikeisti. Tačiau tuo tarpu, kaip žinote, komisija laikosi pozicijos, kuri dėl kurios buvo sutarta prieš kelis metus ir, ir ten yra tik ta pozicija. Drauge su Kanada mes bandėme išspręsti šios būkštavimus ir pas, pareiškėme, kad mes pasitelksime sutartyje numatytą peržiūros procedūrą ir išnagrinėsime tuos klausimus, ištikrinant ir gyvendinimo užtikrinimo aspektą. Jei dėl kažkokių aspektų Europa pakeistų savo poziciją, turime galimybę įtraukti tą nuostatą į CETA. Ačiū Maurui, ačiū vertėjams, kurie dirbo keliomis minutėmis ilgiau. Baigime svarstyti 22 darbo atvarkės klausimą. Noriu komiteto nariams priminti, kad dar vyks neeilinis mūsų komiteto posėdis Strasbūrė, kuriame svarstysime tik tai teisinius aspektus. Mauro kelis iš jų paminėjo. Mūsų teisės tarnyba pristatysi savo vertinimą dėl teisinio statuso ir dėl kai kurių klausimų susijusių su ta priemonė ir 38 deklaracijomis, taigi Strasbūrė vyks neeilinis komiteto posėdis. Kitas keitimasis nuomonėmis numatytas lapkričio 29 dieną, pranešimo projektas turėtų būti tą dieną taip pat pristatytas ir taip pat keisimės nuomonėmis su nacionaliniu parlamentu atstovais. 24 darbo tvarkas klausimas, ar yra kitų klausimų, ne. Tuomet kitas posėdis vyks lapkričio 28-29 dienomis. Ačiū. Uh, technical hour, make sure 1.30 uh, with Matisse and okay.